Uh, dear colleagues, we can start uh, with. Uh, uh, Mėly kolegos, galime pradėti. Ponas Hokmaras atvyksta. Uh, Man malonu pasisveikinti su 29 nariais iš nacionalinių parlamentų, iš 19 valstybių narių, drauge su parlamentų pareigūnais. Iš viso 72 dalyviai iš nacionalinių parlamentų dalyvauja, keičiantis nuomonėmis dėl 2017 Europos semestro ciklo. E, Laikas tokiai diskusijai yra labai aktualus. Turime atskirom šalims teikiamas rekomendacijas, kurios taryboje buvo patvirtintos Liepos mėnesį ir, kaip žinote, dabar valstybės narės rengia savo biudžeto įstatymus, kuriuose tos e, atskirom šalims skiriamas rekomendacijos bus įtrauktos ir jų bus, į jas bus atsižvelgta. Tai svarbu ir atskiroms valstybėms narėms, bet taip pat ir užtikrinant holistinį požiūrį, nes kiekvieno nacionalinio parlamento sprendimai priimant biudžeto projektus gali įtakoti ir kitas valstybės narės. Taigi apskritai visų sprendimų e, apimtis, e, kalbant apie fiskalinę politiką ir bendrai ekonomikos politiką, e, gali nulemti fiskalinės ir ekonominės politikos bendrąjį požiūrį, visų pirma, euro zonoje, bet apskritai ir visoje sąjungoje. Kaip jūs e, žinote, yra įprasinė praktika Europos parlamente renkti e, savo iniciatyvos ataskaitą apie Europos semestrą. Tokia ataskaita, toks pranešimas dabar ir yra rengiamas Europos parlamente, jo autorius ponas Hokmaras. Ir e, mūsų diskusijos tikslas yra įsilieti į tą diskusiją dar prieš Europos parlamentui priimant, patvirtinant šį pranešimą ir tai bus galimybė e, pasiūsti žinę Europos komisijai apie 2017 metų ciklą prieš komisijai paskelbent e, kasmetinę augimo ataskaitą, kuri numatys ekonomikos ir biudžeto prioritetus kitiems metams. Taigi, e, mums labai svarbu, e, kad į biudžeto įstatymus e, būtų perimti tam tikri rekomendacijų elementai. Antra vertus, kad komisijai rengiant kitas rekomendacijas ir kasmetinę augimo ataskaitą, kad komisija galėtų atsižvelgti į šio ciklo rezultatus. Aš noriu e, Jums priminti, kad e, norint, kad e, kuo daugiau nacionalinių parlamentų narių galėtų pasakyti. Mes e, ketiname suteikti žodį tik vienam iš kiekvienos valstybės narės, bent jau pirmame raunde. Jeigu liktų laiko klausimams ar pastaboms, tai taip pat galėtų pasisakinėti ir kiti nariai. Aš e, tikiuosi, jūs susipažinote su mūsų pranešimo projektu. Yra taip pat ir pakeit pakeitimų. Mes dabar kaip tik esame tų pakeitimų svarstymo etape, e, ieškant e, kompromisų. E, parlamentas privalo atsižvelgti į vairius pakeitimus, kad galėtų patobulinti pranešimo tekstą. Taigi norėčiau dabar pradėti mūsų diskusiją. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Hokmer, kad jis galėtų pristatyti savo pranešimą, paskui pasakys šešėliniai pranešėjai, nacionalinių parlamentų nariai. Ir mes pabandysime nacionalinių parlamentų nariams suteikti prioritetą e, prieš mūsų parlamento narius. E, pabandysim, kad visi, kas nori, galėtų kalbėti. Ponas Hokmarai, žodis jums. Sveiki atvykę Europos parlamentą. Aš norėčiau trumpai pabrėžti kelis dalykus, kurie mums pasirodė labai svarbus per šią diskusiją apie Europos ekonomiką. Ir tai nėra lengva padaryti, nes nėra nieko naujo. Visą tai jau buvo aptarta mūsų valstybėse narėse. Man buvo labai svarbus keli punktai dėl to, ką turime daryti. Visų pirma, ekonomika ES atsigauna. Tuo labai džiaugiamės, aišku. Galėjo jie atsigauti ir anksčiau, tačiau atsigavimas vyksta, tai labai svarbu. Ir mes galvojame apie reformas, galvojame apie politinės korekcijas. Svarbu taip pat paminėti, kad atsigavimas nėra toks stiprus, kaip norėtųsi. E, atsigavimas yra silpnas. Taip pat Svarbu nepamiršti, kad e, ekonomika atsigauna dėl ekstremalios pinigų politikos. Yra palengvinama paklausa, palengvinamos investicijos. Ir e, tikrai visą tai būtų daug sunkiau, jeigu e, pinigų politika būtų buvusi paprastesnė. Tai pabrėžia vieną dalyką. Turime išnaudoti šitą laiką ir įgyvendinti struktūrinės reformas. Tai yra svarbus tikslas šiame pranešime jeigu norime, kad e, vyktų mūsų ekonomikų konvergencija, tai labai svarbu. Turime kon, užtikrinti ir struktūrinių reformų kon, konvergenciją tam, kad mūsų ekonomika taptų tinkama augimui. Valstybėse narėse e, ekonominiai rezultatai yra skirtingi. Problemiška yra tai, kad jeigu tik pasižiūrėsi į bendrą situaciją, tai tada susidaro problemiškas vaizdas. Yra toks posakis, kad jei kojos, kojas laikai krosnyje, o um, galva šaldytuve, tai tada temperatūra yra normali. Tačiau taip nėra. Mes kalbame apie Europos ekonomikos agreguotą, agreguotus rezultatus. Todėl labai svarbu suprasti skirtingus pokyčius, skirtingus skirtingus e, e, rinkų skirtumus. Ir nepriklausomai nuo to, iš kur mes esame politinė prasme, mes galime pastebėti, kad kai kurioms valstybėms sekasi geriau nei kitoms. Ir tai gali būti visada paaiškinta nepolitinėmis priežastimis. Tačiau žinau, kad yra skirtumas tose valstybėse narėse, kur rezultatas nėra toks geras ir dažnai paaiškinimas yra ne politinės priežastys. O tos valstybės narės, kurioms sekasi geriau, dažnai e, jų priežastys vardinamos kaip politinės. Aš manau, kad abiem, ab, abiejais atvejais aktualios yra ir politinės, ir nepolitinės priežastys. Jeigu mums sekasi ne taip gerai, kaip norėtume, tai daugiau mažiau tai priklauso nuo politinių veiksmų ir struktūrinių reformų. O jeigu sekasi gerai, tai tai yra be abejo paremta ir geromis aplinkybėmis, tačiau taip pat įgyvendintos struktūrinės reformos ir viešųjų e, finansų konsolidacija. Šioje diskusijoje jūs turbūt suprasite, kad e, yra skirtingų nuomonių šio klausimu ir yra skirtingų nuomonių apie tai, kaip e, spręsti viešųjų finansų klausimą ir apie tai, kiek svarbios yra struktūrinės reformos. Ir aš turiu labai aišku įvertinimą. Jeigu mes norėtume veikti kaip stipri ekonomika globalioje aplinkoje, įvertindami iššūkius, globalios ekonomikos iššūkius, tada mes turėtume daug geriau, e, daug geresnių rezultatų pasiekti apskritai. Tai labai svarbu, jeigu pasižiūrėtume į pasaulinę ekonomiką. Viskas taip smarkiai pasikeitė. Tai, kas atrodė neįmanoma prieš dešimt metų, yra de facto situacija šiandieną. Aš esu iš Švedijos ir Švedijoje e, turėjome įmonę Ericsson Telekom. Prieš dešimt metų e, nieks nekvesionavo, kad e, telekomas buvo e, čem, įmonė čempionė visame pasaulyje, tačiau šiandieną e, Šiandieną taip jau nėra. O paimkime kinų įmonę Huawei, labai stiprus konkurentas. Ta pati matome ir automobilių pramonėje, or, kosmoso e, pramonėje ir daugelio kitų pramonės šakų. Matome, kad atsiranda konkurencija ir tai tik pabrėžia, kad Europos ekonomika turi tapti konkurencingesnė ir uh, jos augimas turi būti didesnis, o tai turime padaryti kartu. Tačiau tam, kad padidintume vidurkį, mums reikia pasistumėti į priekį. Ir netgi kai kuriuose labai paprastuose dalykuose. Aš žinau, su kokiais politiniais iššūkiais mes susidurėme, tačiau reiktų pasižiūrėti iš ekonominės ar matematinės perspektyvos. Reikia e, pasistengti viršyti savo vidurkį ir tai yra tikrai pasiekiama. Mes turėtume išsikelti bendrą tikslą, kad potencialus augimas visose valstybėse narėse būtų bent 3 procentai. Visų mūsų ekonomikos uh, turėtų aukti bent 3 procentus. Jeigu mums pavyks užtikrinti tokią e, konvergenciją nukreipta į viršų. Jeigu mes galėtume numatyti, kad niekas nebus žemiau vidurkio, matematiškai tai neįmanoma, nes vidurkis visada egzistuoja. Tačiau jeigu mums pavyks padidinti augimą visose ekonomikose, uh, E, kuris bus didesnis nei šiandienos vidurkis, tai tada mūsų vidurkis irgi pasitemps į viršų. Ir tai bus labai svarbu visoms valstybėms narėms ir ekonomikoms. Tačiau iššūkis taip pat yra e, tas, kad e, šiandien reikia geresnės ekonomikos. Kai kurios ekonomikos mano, kad uh, E, jos yra turtingesnės, tačiau ir tose ekonomikose kyla daug iššūkių. Mano šaliai, šalies vystimasis per pastaruosius e, keletą dešimtmečių buvo geras, tačiau ir mes patirėme iššūkių kaip ir visi kiti. Ir mes turime visi tai suprasti. Aš manau, kad be abejo, E, taip parašyti ir mano pranešime, kad mes turime e, susikoncentruoti į fiskalinį stabilumą, į struktūrinės reformas Europos lygmenių turint omeny vidaus rinką ir kitus dalykus. Mes turime užtikrinti, kad mes e, reformas gyvendinsime nacionaliniu mastu. Mes turime užsitikrinti konvergenciją ir e, socialin, e, e, socialinės reformas ir taip pat turime įsikelti savo bendrą tikslą kuris turi būti bent jau vienu procentu didesnis visos Europos ekonomikos augimas. Ir uh, mes tada tapsime konkurencingi ir dėl to mūsų augimas bus didesnis nei anksčiau. Tada mūsų situacija globalių mastų bus geresnė ir mes galėsime lyderiauti. O tai pabrėžia mūsų svarbą ir politikos rytyje, ir gerovės, ir klėstėjimo rytyje. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Dėkuoju pranešėjui Ponas Hapmaras yra iš EPP e frakcijas, sutiksiu žodį dabar šešėliniams pranešėms. Ponas Silva Pereira iš socialdemokratų frakcijos. Oi, ponia pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti visus kolegas iš nacionalinių parlamentų. Taip pat e, norėčiau padėkoti ponui Hokmark pranešėjai. Su juo mes labai produktyviai dirbome ir e, diskutavome apie eurozonos ekonominę politiką. Pirmas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tas. Europos ekonomika ir visų pirma eurozonos ekonomika. Galų gale atsigauna. Ir aišku, turime į tai žiūrėti teigiamai, tačiau turime suprasti, kad tas augimas yra pakankamai trapus kol kas. Ir kad čia iškyla įvairių rizikos faktorių ir netikrumo, yra tam tikrų ir e, politinių rizikos faktorių, Ekonomikos atsigavimas nėra kita vertus vienodas visur. Ir tie skirtumai atsiranda eurozonos viduje dėl skirtingų valstybių patėčių. Pastaraisiais metais tie skirtumai galbūt netgi labiau matomi nei anksčiau. Tad e, aišku, turime džiaugtis dėl to ekonomikos atsigavimo, bet turime suprasti, jog turime imtis tam tikrų priemonių ekonominės politikos plotmėje ir biudžeto politikos e, srityje tam, kad Europos projektas būtų plėtojamas toliau, kad būtų duotas jam impulsas, o tam būtina užtikrinti konvergenciją. Nes Tie skirtumai, kurie ryškėja pastaraisiais metais, atsiranda ne tik tai dėl ekonominių priežasčių, bet ir dėl politinių priežasčių. Ir būtent tai kelia sunkumų Europos projektui. Eurozonoje trūksta investicijų, tiek e, viešųjų investicijų, tiek privačių investicijų. Susitarta dėl Junkerio plano, tai yra teigiamas dalykas, dėl 2 procentų susitarta, tačiau to nepakaks. Reikia užtikrinti teisingą geografinį paskirstimą, kuris padėtų mažinti tuos skirtumus ir disbalansą. Tad tokia yra padėtis. Ko mums reikia siekiant e, pažangos? Mums reikia tinkamos pinigų politikos, kuri skatintų eurozoną ekonomikos augimą ir mums taip pat reikia tinkamos biudžeto politikos, kuri taip pat skatintų ekonomikos augimą ir kuri leistų lankščiai taikyti tas taisyklės, kurias mes dabar turime, siekiant ne smaukti ekonomiką, o kaip tik, o kaip tik sukurti sąlygas jai vystytis. 17 metais Dar visai nesenai buvo paskeltas komisijos komunikatas dėl e, mūsų biudžeto politikos krypčių. Ir ten buvo kalbama apie nusaikiai ekspansyvę biudžeto politiką. Tai reiškia, kad e, tos kad e, valstybių narių indėlis šioje srityje turi prisidėti prie ekonomikos augimo. Tačiau kol kas matome, kad to nepakanka. Dabartinė mūsų biudžeto politika yra geriausiu atveju neutrali šito požiūriu. Todėl, aišku, galime kalbėti apie konvergenciją ir ekonomikos didesnį augimą, galime kalbėti apie įvairias Junkerio plano įgyvendinimo uh, versijas, galime kalbėti apie struktūrinės reformas įvairius scenarius šioje plotmėje, tačiau e, Europos semestro plotmėje mes visų pirma turime akcentuoti biudžeto politikos svarbą. Biudžeto politika turi užtikrinti ekonomikos reikalingą dinamiką ir e, tinkamą užimtumą. Socialistų frakcija mano, jog tai yra svarbiausi dalykai ir mes tikimės, kad e, Europos parlamentas, rengdamas šį pranešimą, prisidės prie kitų institucijų ir prie tų balsų tose institucijose, kurios, kurie pasisako už nusaikiai ekspansyvų e, biudžetą nors tai ir nėra idealus dalykas. Dėkoju. Steiksiu žodį ponui Kerin O'Donnell iš e, atstovų rūmų Airijoje. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešimą kalbant apie atskirai Airijai skirtas rekomendacijas, e, e, daug tikslų pasiekta. Šiandieną kaip tik yra biudžeto diena Airijoje. E, mūsų ministras paskelbė biudžeto projektą. Mes sukūrėme specialų fondą pusantro milijardo ir kiekvienais metais po to žadame tiek pat skirti, kalbant apie užimtumą. E, 6 procentai nedarbas e, šiandieną yra Airijoje, praktiškai tai yra e, pilnas užimtumas. E, Tuo tarpu 8-9 metais jis siekė labai didelės aukštumas apie 15 procentų. Toliau apie struktūrinės reformas kalbant, kriziai ištikus teko riboti išlaidas nuo 15 iki 21 metų tikimės e, padvigubinti investicijas iki 3, e, nuo 3,7 e, iki maždaug 8 milijardų 21 metais. pagerės ir kiti biudžeto e, rodikliai, mes galėsime tuos pinigus skirti investicijoms, konkrečiau būsto srityje. Jis paminėtas komisijos e, ataskaitoje. Ten yra du elementai - socialinis būstas ir e, šiais metais 1,38 milijardo skirta socialiniam būstui, apie 4 tūkstančiai naujų namų bus pastatyta. Turime e, specifinį valstybinį fondą, kuris uh, suteikia galimybę pasinaudoti ir komerciškai statyti privačius namus. E, būtent šitame e, fonde yra 750 milijonų. E, Airijoje šioje problemoje svarbiausias elementas yra pasiūla. Na ir pagaliau yra susijusi su neveiksniomis bankų paskolomis. Šitą problemą sprendžiame, ypač e, kai kalbame apie žmonės, kurie nori turėti pasiėmę paskolas ir statyti būstus, kad juos nuomotų. 18 e, metais e, pusės procento struktūrinio deficito rodiklio norime pasiekti. E, neužilgo tikimės turėti subalansuotą e, biudžetą, greitai ketiname pereiti prie perviršinio biudžeto. E, kaip jūs žinote, pirmininkė, mūsų augimo tempai stiprūs, 4,317-18,3,5 procentai. Bet čia reikia klausti, ar tai yra tvarūs augimo tempai. Būtent tai ir yra pasakyta rekomendacijoms, e, rekomendacijose skirtose Airijai. Žinoma, labai aktuali problema yra breksitas, esame nedidelė ekonomika, E, mums labai svarbu, kaip eksportuojančiai valstybei, kaip baigsis dėrybos dėl Junktinės karalystės pasitraukimo. Dėkui. E, ponas Kūla dabar iš Kipro atstovų rūmų, prašom. Ačiū pirmininkė, kaip žinote, Kipras sėkmingai baigė savo finansų korekcinę programą. Buvo labai daug e, reformų tos programos e, rėmuose, taip pat buvo e, tarptų reformų švietimo ir tar, įvairių valstybės tarnybų reformos. Mes matome šių reformų poveikį. Mes 2-3 metus subalansavome E, balansavome savo biudžetą ir 2017 metais mes turime e, didesnį BVP 1 procentų. Mes turime biudžeto perviršį tikrai e, realųjų perviršį, o pirminis perviršis yra netgi didesnis. Taip pat mes, mūsų ekonomika auga, praėjusiais metais 2,5 procento, o šiais metais prognozijas yra 3,5 procento. Ir e, mes 18 metais taip pat tikimės tos pačios tendencijos. Taigi, kaip jau sakiau, mūsų biudžetas e, subalansuotas ir e, tai yra konservatyvių prognozių mm, konservatyvios prognozės. Na, mes labai sutinkame su e, rekomendacijomis, kurių kai kurias jau pritaikėme. Pavyzdžiui, univer, e, mes e, ketiname pritaikyti visuotinį sveikatos, visuotinį sveikatos priežiūrą visiems gyventojams. O kalbant apie kitas reformas, turbūt suprantate, kad mes neturime didelės paramos e, iš social, iš socialinės ir ties ir iš politikų pusės. Pavyzdžiui, dėl e, viešųjų, dėl komunalinių paslaugų privatizacijos, kai kurie e, tam ir pritarė, tačiau ne visi ir mes stengsimės gauti pritarimą tam. Ieškome kompromiso, o pagal kredito reitingo agentūras jų e, vertinimų ateit, ateit, e, busiems trims metams yra tai, kad Kipras turės didelius perviršius, kurie e, bus tolygus ekonominiam augimui. Tačiau yra kitų klausimų, ar mes esame už ekonominį augimą, ar, apie, ar esame už griežtą politiką. Tai E, didelis klausimas. Galbūt e, įdėgę reformą, subalansavę biudžetą, mes galime užtikrinti tinkamą ekonomikos augimą ir tuo pačiu metu vykdyti reformas. Tačiau turite suprasti, kad ES negali būti tokia organizacija, kuri valstybėms narėms primeta reformas. ES turi susitvarkyti savo viduje. Jei reikia pačiai įvykdyti reformas institucijose Yra pranašumų, tačiau yra ir didelių trūkumų eurozonoje ir mes neturime nepriklausomos e, pinigų politikos. Eurozona tikrai netobula, tai nėra tobula valiutų, valiutos zona. Turite ir į tai susitelkti. Kreditų reitingavimo agentūros e, žino, kad jeigu vyks krize, valstybės narės negalės įgyvendinti savo nepriklausomų pinigų politikų, politikų ir mes matome, nu, nu, rinkoms nustatomus įvairius palūkanų, palūkanų normas, kurios yra labai žemos. Ir e, e, aš tikiuosi, kad Europos svajonė, Europos projektas pasiteisins ir tikiuosi, kad būsime stipri ES, kuri turėsime įtaką pasaulinėje arenoje. Tačiau be abejo mes turime e, e, ištirti patį eurozonos pagrindą visų pirma. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponės Vali, šešėlinis pranešėjas iš FDD frakcijos. Dėkuoju, Robertai. Aš jau trejus metus užsijėmu Europos semestro klausimais ir e, su Gunaru ne vieną kartą kalbėjau dėl pranešimo. Tiesą pasakius, mūsų požiūriai truputį skiriasi. Aš e, galbūt labiau pritariu tam, kas buvo pasakyta kolegos iš Kipro, ką tik tai. Aš manau, kad ES turi vykdyti reformas ir ypač eurozonoje, tai labai svarbu, nes, kaip buvo pasakyta, ekonomikos augimas dabar sąlygojamas nepaprastos, neįlinės pinigų politikos. Ir e, tai galbūt sudaro 90 procentų to e, augimo, o 10 procentų e, jo yra dėl tam tikrų reformų įgyvendinimo. Buvo įgyvendintos kai kurios ir nepopuliarios reformos. Aišku, Gunaro pranešime nėra aiškių gairių, kaip reikia spręsti iškylančias e, problemas ir kaip sumažinti tą disbalansą ar, ar skirtumus. Visų pirma, čia turiu galvoje sakydamas, kad kai kurios valstybės turi e, perviršį, kai kurios atvirkščiai. Mes turime suprasti, kaip spręsti šitas e, rimtas problemas. Tokios valstybės kaip Vokietija ar Olandija, pavyzdžiui, e, pažeidžia taisyklės, kurios taikomas perviršiui. Tuo tarpu mes turime užtikrinti stabilumą visai e, eurozonai ir e, kalbant e, apie mokesčių perkelimus iš perviršio zonų į periferiją, tai galėtų užtikrinti daugiau stabilumą, tuo tarpu stabilumo mechanizmo e, taikymas toks, koks yra dabar, yra neveiksmingas ir netgi nelabai sąžiningas dalykas. Todėl e, mes e, turėtume Europos lygmenių, Eurogrupės lygmenių pabandyti iškristalizuoti tokias gairias, kurios leistų Europos projektui vystytis, ne, nesant dom, dominuojamam Vokietijai. Mes e, turėtume užtikrinti sąžiningas priemonės, kad e, tinkamai būtų vystoma ekonominė politika. To aš nematau šitame pranešime, nemačiau to ir anksčiau ir manau, kad e, kolegos iš valstybių narių galėtų akcentuoti šitos akcentus, kad geriau suprastume, ar tai susiję tik su Europos parlamento pozicija, nes man atrodo, kad čia e, mes bandome įtvirtinti tam tikrus e, nedemokratinius aspektus ir kurie nebus labai veiksmingi. Tad e, taip reikia reformų ir skubiai valstybėse narėse, tačiau reikia pagalvoti, kokių reformų, nes jau per daug buvo įvairių reformų ir ES pati taip pat turi būti uh, E, reformuojama, tačiau čia taip pat reikėtų tam tikro intelektinio sažiningumo. Ir e, ta, šiame kontekste turime galvoti taip pat apie viešųjų išlaidų įvairius tipus. Ir e, kuomet mes susidursime su rimtesnėmis struktūrinėmis problemomis, tai padėtis bus labai uh, E, rimta, o kai iškyla krizė, mes bandome susidaroti senomis priemonėmis. Dėkoju. Paulio Garjeri iš Italijos senato dabar e, kalbės, taigi liekame Italijoje. I, I agree with. Dėkoju, pritariu pranešėjui kad e, ekonomikos atsigavimas tai tokia e, teigiama naujiena euro zonai. Manau vis tik tai, kad tas ekonomikos atsigavimas vis dar yra labai silpnas ir trapus, ypač pažiūrėjus į ekonomikos augimo tempus. Palyginus su e, tais tempais, kurie buvo praeitie, dabartiniai mūsų nenuramina. E, kitaip sakant, ekonomikos atsigavimas eina ekonomikos augimo keliu. Mums reikia tvaraus e, augimo besirimenčio ekspansiniais stimulais. Kaip žinote, e, svarbiausiai iš tokio atsigavimo elementų, tokios kaip investicijos, yra labai uh, menkos ir e, produktyvumas kol kas yra labai žemas. Taigi mes negalime būti patenkinti atsigavimo dinamika. E, pranešėjas taip pat minėjo, kad e, įvairių šalių veikimo įvairovė taip pat išlieka kelianti nerimo. Savame suprantama, kad struktūrinės reformos yra e, nebejotinai būtinos. 16 e, ir 17 metų rekomendacijose Italijoje e, tai buvo paminėta, mes nemažai padarėme, daug pažangos padarėme daugelį sričių, bet vis dar reikia daug ką nuveikti. Tačiau daug labiau reikėtų akcentuoti e, struktūrinės reformas eurozonos, Europos lygyje. Jeigu paskaitysite specifines rekomendacijas 16 metams eurozonai, tai pamatysite, kad tai tos pačios rekomendacijos, kurios atsiranda ir 17 metais. Kitaip sakant, nieko naujo. Deja, nieko naujo dviejose srityse. Visų pirma, Europos e, fiskalinė pozicija. E, čia nėra kalba, kad mes norime e, ekspansyvesnės ar mažiau ekspansyvesnės pozicijos. Mes turime kelti tikslus ne vien tik tai nacionaliniu lygiu, bet žiūrėti ir tai, ko reikia europiečių europiniai sistemai, Europos lygių. Ir e, fiskalinė europinė pozicija vis dar apibrėžiama abstrakčiais terminais. Komisija pateikė pereitais metais pasiūlymą, pateikė konkrečių pasiūlymų, bet tiesą sakant, tie pasiūlymai buvo atmesti. E, ir mums e, e, šitą reikia daryti daug geriau, nes tai yra svarbios priemonės, norint palaikyti augimą. Ir antra, investicijų tendencijos eurozonoje. Turime teigiamas patirties, turime Junkerio planą, bet e, Tai yra neblogas dalykas, kai kalbama e, apie mažą mastelį. Todėl reikia taikyti tai e, platesnių mastų ir šiame e, pranešime matyti reikėtų aiškiau išsisakyti, kaip tas rekomendacijas patobulinti ir kaip pagerinti tų rekomendacijų įgyvendinimo uh, lygį, kad 18 metų rekomendacijose neskaitytume tų pačių dalykų, kuriuos skaitome pastarosius 2 ar 3 metus. Tai toks e, būtų mano pasiūlymas. Nors aš e, pritariu, kad atsigavimas yra teigiamas, bet mes daug daugiau turėtume padaryti paskatindami Europos zonos augimo tempą. Dėkoju. Gerasmas Balūras iš e, Graikijos parlamento, prašom. Vietojas kalba be mikrofono. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi pranešėjo ir kitų kalbėtojų Buvo pasakyta, jog ekonomika atsigauna, tačiau nelabai ženkliai. Reikia pasakyti, jog tas atsigavimo, tam atsigavimui prireikė daug laiko. Paimkime Junktinės valstijas. Krizė prasidėjo ir Europoje ir ten tuo pat metu, tačiau Junktinės valstijos iš krizės išsikapstė jau prieš ketverius metus. O Europa ir toliau E, vystosi tokiu tempu, dėl kurio kyla klausimų. Ponas e, Pereira sakė, jog e, tokia padėtis ES ir eurozonoje galėtų sukelti tam tikrų politinių reakcijų. Mes turime neturėti iliuzijų Tos problemos visų pirma yra politinio pobūdžio, o reakcijas mes jau matome įvairiose Europos valstybėse. Deja, tos e, reakcijos veda į nedemokratinę politinio gyvenimo areną ir e, į tokią padėtį, kuri yra vargu ar primtina. Aš e, sieju dabar politinius aspektus su ekonominiais. Stabilumo paktas. Jeigu mes nusprendžiame, kad jis daugiau nebeaktualus, kad jis šiandien nebepasiteisina, tai kad, kad e, jisai prarado savo vaidmenį, tai tuomet mes matome, kad dėl, dėl tokių teiginių kyla kraštutinių dešiniųjų jėgos. Mes e, norėtume, kad stabilumo paktas būtų pakeistas kažkuo veiksmingu. Pavyzdžiui, e, Europos centrinio banko reglamente terminas darbas ar užimtumas net nėra minimi. Ten kalbama apie pinigų problemas, bet apie šitos dalykus ne. Ir rezultatas yra tas, kad regioniniu ir kitais lygmenimis yra labai daug neligybės. Didelėse valstybėse yra taip pat tais lygmenimis daug neligybių, nedarbas yra labai didelis, ypač tarp jaunimo ir aš nekalbu vien tik tai apie Graikiją. Graikija yra ekstremalus atvejis, bet yra tokių valstybių kaip Ispanija, pavyzdžiui, kur e, pietuose Ir apskritai Europos pietinėse valstybėse jaunimo nedarbo lygis yra be galo aukštas ir tai verčia nuogastauti. Tad e, mes turime kelti klausimą dėl Europos vystimosi ritmo. Europos e, Sąjungoje yra labai stiprių valstybių, kurios į Europą žiūri kaip į e, tam tikrą meniu, iš kurio galima pasirinkti. Todėl mes turime įgyvendinti reformas, aiškaus apibriešto turinio reformas. Turime kelti klausimą, ko mes siekiame, koks mūsų tikslas, kokiomis priemonėmis sieksime to tikslo. Nes e, antraip mes tikrai neatliepsime tiems lūkesčiams, kurie, kurie yra tarp e, mūsų piliečių. Ne, Graikijos, ne tik tai Graikijos piliečių, bet visų Europos piliečių. Tokia yra mano nuomonė, mes kalbame politinių jėgų vardu, tos jėgos turi tam tikrą požiūrį į Europą, mes manome, kad Europa turi tobulėti, padėtis turi gerėti, kad Europa turi nugalėti nedarbą ir turi gyvendinti ekonominę tinkamą politiką. Būtent todėl mes akcentuojame, ypač akcentuojame tame kontekste viešasias investicijas. Tai yra be galo svarbus e, ir naudingas dalykas. Taip pat mes turime demokratizuoti ES veikimą. Dabar Eurogrupė priima sprendimus dėl žmonių gyvenimo, tačiau e, e, nėra pakankamo teisėkuros pagrindo tam. Tuo tarpu tie sprendimai liečia milijonus piliečių. Ir čia nėra pakankamai demokratijos. Taip pat mes turėtume peržiūrėti ES biudžetą. Tas e, biudžetas nebūtinai smarkiai prisideda prie ES e, valstybių ekonominės konvergencijos. Baltoji knyga ir penkių prezidentų e, pasiūlymas, tai yra teoriniai dalykai, nes ten nėra konkrečių pasiūlymų. Reikėtų, kad visos valstybės dėtų pastangas dėl aplinkosaugos ir dėl geresnės teisėkuros. Taip pat kad būtų kovojama su mokesčių vengimu ir turėtume taip pat užtikrinti kolektyvinių sustarimų galimybę darbuotojams. Dabar e, darbo rinką reglamentuojantis įstatymai yra labai lankstus. Aš prašau jūsų neviršyti trijų minučių. Gabriela Kretu, Rumunijos senatas. Ačiū, gerbiami kolegos. Noriu pabrėžti labai svarbius politinius klausimus. Pačiame pranešime teigiama, kad yra eurozonos valstybės narės ir ne eurozonos valstybės narės yra visai kas kita kurios turi nepriklausomas ekonomikos ir pinigų politikas e, su e, įsivaizduojamom sienom. Aš manau, kad yra netinkamas toks požiūris, nes taip mes tikrai negalime įspręsti tikrųjų ES politikų. Mes turime bendrąją rinką, su keturiomis laisvėmis, kuriomis labai didžiuojamės. Ir niekas e, iš ne euro e, valstybių narių skyrus e, Danija neturi nuolatinės e, išlygos, tai yra nedalyvavimo sąlygos dėl euro. Euro, euro atliekami vietiniai santoriai E, yra atliekami tarp 50 ir 70 procentų beveik visoje e, kiekvienoje šalyje. Ir prekyba daugiausia atliekama bendroje rinkoje, 70 procentų visų sandorių. Tarp valstybinės korporacijos daugiausia europiečiai neturi sienų, jie naudoja ir jie taip pat e, vykdo savo veiklą ir ne eurozonoje. Ir mes stengiamės sukurti ekonominį ir pinigų koordinavimą tarpusavyje. Ir fiska, e, pinigų arba fiskalinė autonomija turi savo e, ribas. Nacionaliniai bankai neturi pakankamai priemonių atlikti savo vaidmeniui nacionaliniai ir ekonomikos politikai. Ir žinome, kad vyriausybės turi taip pat savo apribojimų ir mes apie tai labai gerai žinome. Mes žinome, kad yra ribotas biudžeto deficitas, egzistuoja Europos semestras, egzistuoja specifinės šalių rekomendacijos, šaliai pritaikytos rekomendacijos. Ir tai, kad kalbame, kad kažkas eurozonai priklauso, kažkas ne, tai pažydžia mūsų vienybę ir solidarumą. Ir mes baiminamės populistinių ir euroskeptinių judėjimų. O jie ir dalyja mus į, į juos ir mus. Tuo pačiu metu už to slyp, slepiasi dvi pagrindinės problemos, su kuriomis, su kuriomis turi susidaroti ES. Pagrindinė yra institucinė problema, tai yra euras. Tai yra dabartinė bendroji e, valiuta turi pavirsti tikra bendra valiuta. Ir kita esminė problema yra neligybė. Mūsų pasiūlymas yra nepamiršti, paprašyti Europos komisijos atlikti fiskalinio susitarimo išsame analizę, nes jis jau, jis jau gyventas penkerius metus ir kol kas ir, ir dabar jau reikia atlikti jo mm, mm, efektyvumo įvertinimą. Antra, mes manome, kad visi privalome pagalvoti apie šį esminį pokytį, kuris prasidėjo nuo Junkerio plano. Tai reiškia, turime pakeisti tiesioginės viešasias investicijas investicijas, kurios e, yra privačios, tačiau jos yra remiamos e, iš valstybės lėšų, valstybės paskatomis. Ačiū. Toliau Stefan Toskani iš Vokietijos Bundesrato. Labai ačiū pirmininkė už galimybę nacionaliniams parlamentams pasakyti čia. Aš e, labai noriu pasveikinti šitą e, pranešimo projektą ir pasveikinti pranešimą e, su tuo, kaip jis parengė jį. Taip, E, labai sąžiningai pasižiūrėta į situaciją ir e, kalbama apie tuos didžiulius e, tikslus, kuriuos ES savo įsikėlė kitiems metams. Ir teisingai pasakėte, kad ES nepavyko jų pasiekti. Taip pat pranešėjas nurodo, kad uh, E, trūksta struktūrinių reformų Europos Sąjungoje. Ir norėčiau patvirtinti ir pritarti tam, kad šiame pranešime yra e, susikoncentruojama į struktūrinės reformas. Kolega iš Airijos ir Kipro e, pasakė, kokios, kokią pažangą jie padarė gyvendindami struktūrinės reformas kolega uždavė klausimą, kaip galima e, pašalinti neligybę. Ir e, tame pranešime taip pat yra pateiktas atsakymas. E, jeigu yra neligybė konkurencijos srityje, tai reikia ją pašalinti. Ta, nėra papra, tai nėra paprasta padaryti, tam reikia politinės vienybės ir demokratijoje mums reikia politinės daugumos, e, kurią e, galime pasiekti tik tai įsigyvenę savo visuomenę, o tam reikia struktūrinių reformų. Tai yra labai sunkus reikalas politinė prasme ir mes labai gerai apie tai žinome Vokietijoje. Taip pat labai aiškiai tame pas, e, tai pasako ir pranešimas, kad Vokietija uh, prieš 20 metų buvo tas sergantis Europos e, ligonis. E, tai, tai buvo žiūrima į e, Vokietiją dėl to, kad Vokietija nedarė struktūrinių reformų ir buvo atsilikusi. Ir todėl šitos struktūrinės reformos mūsų šalyje yra visoko raktas. Ir pranešimas ir pabrėžia tai. Ir tai labai teigiamai vertinu. Ir galime tik tai tam pritarti dar porą žodžių dėl to, kas čia pasakyta. Ko, kokią demokratinį legitimumą turi Europa. Mes visi turbūt prisimename, kad Eurogrupės finansų ministras, aišku, turi demokratinį teisėtumą. nacionalinių parlamento atžvilgių ir uh, E, tru, e, norėčiau trumpai paminėti, kad be abejo visi suinteresuoti asmenys savo konkrečiose valstybėse narėse turi demokratinį e, teisėtumą veikti. Dėl Vokietijos dar noriu pateikti pastabą. Aš atstovauju. Um, Vokietijos parlamentui ir mes Vokietijoje turime tam tikrą įsiskolinimo Mm, lygį. Tai yra e, e, neleidžiama skolintis e, aukščiau tam tikros ribos. Tai yra numatyta apribojama žemės ir tai turi ilgalaikį efektą. Ir tai yra tarytum naujos taisyklės investicijoms. Jau 2014 metais buvo įvestos, įvesti šitie skolinimuose apribojimai ir tai padeda smarkiai e, padidinti investicijas dėl to, kad atsiranda nauja e, žaidimo erdvė. Taip atsitiko dėl mūsų padarytų struktūrinių reformų. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Europos parlamento nariams žodis dabar, e, socialdemokratų frakcija, Pervanš Beres. Nu, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, sveikinu nacionalinių parlamento atstovus, nors esu ir nusisukusi nugarą į juos. Kuomet diskutuojam apie Europos semestrą, tai visuomet yra svarbus momentas, besibaigiant metams, e, siekiant suprasti, kurioje ciklo vietoje mes esame. Ir aš manau, kad e, tai yra svarbiausias e, klausimas šiandien. E, mes e, jau ne pirmus metus kalbame apie finansinę poziciją. Finansinė bendra fiskalinė pozicija. Europos Sąjungoje turime strateginių investicijų fondą ir dabar turime žvelgti į tai per e, makroekonominių priemonių prizmę ir per e, agreguotų biudžetinių priemonių prizmę. Aš manau, kad e, kartu su nacionaliniais parlamentais mes turime kovoti dėl šitų dalykų. Kitas dalykas, į, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, ponas Kretų ką tik tai minėjo e, eurozoną ir tas valstybės, kurių, kurios ne eurozonoje. Aš manau, kad čia esama tokio susiskaldimo ir bereikalingo susiskaldimo. Pirmininkas Junkeris, kalbėdamas apie ES padėtį, pasiūlė e, įkurti stojimo į euro prisijungimo prie eurozonos fondą. Aš sakyčiau, kad taip, tai gal ir geras e, dalykas, tačiau jeigu yra toksai e, stojimo į euro zoną pagalbos fondas, tai tuomet turi būti, e, jis turi būti siejamas ir su aiškiu stojimo grafiku. Nes mes turime užtikrinti konvergenciją. Mes turime pripažinti, kad tikslas prisijungti prie eurozonos turi tapti pagrindiniu politiniu tikslu tiek eurozonos, tiek ne eurozonos e, valstybėms ir tai turi vienyti mus, o neskaldyti. Nes e, yra ne tas pats būti eurozonoje ir būti už jos ribų. Mes negalim dabar apsimesti, kad visi yra eurozonoje. Investicijų klausimas kyla visai ES e, ekonomikai. Pereinamojo laiko tarp klausimas kyla visai ekonomikai, tačiau klausimas, kada ta ar kita valstybė prisijungs prie eurozonos, yra čia esminis svarbos. Mes taip pat galime keistis nuomonėmis dėl paketo, kurį Europos e, komisija pateikė spalio mėnesį. Aš manau, kad e, demokratinės valdysenos aspektas čia taip pat yra labai svarbus, bet aš matau, kad mano laikas pasibaigė, nes pirmininkas man jau duoda ženklą. Tad e, tiek kol kas. Mes... E, e tikiuosi, kad e, galėsime pratesti mūsų pokalbį su nacionalinių dokumentų, e, e, nacionalinių parlamentų atstovais. Bus konferencija ir Talinė. Steiksiu žodį dabar Portugalijos parlamento atstovai. Ponas Pereira. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, trumpai pabandysiu pasisakyti, pradėsiu nuo pranešimo, o paskui šiek tiek pakalbėsiu apie Portugaliją. E, nesu entuziastingai nusteikęs pranešimo atžvilgių, nes, e, žinoma, mes visi sutinkame, kad jeigu galime vidutiniškai e, aukti maždaug po 3 procentus, tai išsispręs visas problemas. Augimas, užimtumas e, ir visi kiti dalykai. Svarbiausia juk e, išsikelti pagrindinius tikslus. 2000-aisiais Lisabonoje mes sakėme, kad po dešimt metų ES bus pati konkurentingiausia ir žiniomis paremta ekonomika pasaulyje. Taigi išsikelti tikslų nepakanka, reikia galvoti apie priemonės tiems tikslams pasiekti. Ir aš manau, kad kai galvojame apie tai, reikia galvoti, kaip ištaisyti makro ekonominį disbalansą euro e, zonoje. E, neina kalba apie kažkokios procedūros e, pradėjimą, reikia galvoti, kaip ištaisyti tą disbalansą. Mes žinome, kad Airija, kitos valstybės ėmėsi to padaryti. Mums reikia galvoti taip pat apie labiau ekspansinį fiskali, e, ekspansinę fiskalinę poziciją. E, kodėl ta fiskalinė pozicija ES nėra ekspansyvi? Todėl, kad ji negali būti tam tikrą prasme e, ekspansyvinė ko reikia Europos lygių, kad padidintume jaunimo užimtumą, kuris Jaunimo nedarbas yra didžiulė problema. Taigi reikia įgyveninti politikas, o ne vien tik tai keltis tikslus. Dabar keletą žodžių apie Portugaliją. Portugalija per pastarosius metus visai neblogai pasirodė. Mūsų deficitas e, per pastarosius 45 metus e, pats mažiausias e, sumažinome skolos ir BVP santyki iki maždaug 27 procentų šiais metais, bet žinoma, yra ir pažeidžiamų vietų, turime e, per viršinį makroekonominį disbalansą. Bet ES čia daug mums nepadeda ir tai susijęs su, tuo, su ta fiskalinė pozicija. Visi išsikelia vidutinio laikotarpio tikslus. Mūsų e, tikslas būtų plus 1,5 e, procento. Tai ES mums sako, 21 metais jums reikėtų 4,5 e, procento pirminio perviršio vidutinio, vidutinės trukmės tikslas e, valstybėms narėms nustato tam tikrą fiskalinę politiką, kuri ekonomikai nėra palanki. Atliktas studijų, kurios rodo, kad e, ekspansyvesnė fiskalinė politika leistų prie geresnių ekonomikos rezultatų ir mažesnio santykio tarp skolos ir BVP. Dėkui, Lisbet Beck Putset iš Danijos parlamento. Prašom. Tik tai be mikrofono kol kas kalbėtoja. Tak for invitationen og tak for rapporten og til øh, rapportøren. Øh, Dėkuoju. Pranešėjai norėčiau padėkoti e, ponui Hokmarkui. Jisai teisus, kuomet e, jisai kalba apie tą metaforą, kuomet e, galva yra šaldytuve, o kojos krosnyje. Mes e, tiek Europos parlamente, tiek e, komisijoje turėtume kalbėti apie tai, kas vyksta konkrečiose valstybėse, pavyzdžiui, mano valstybėje. Ekonominė politika turi būti tvari politika. Aš manau, kad šioje diskusijoje tai nebuvo pakankamai akcentuota. Mes Turime kalbėti apie iššūkius, kurie mūsų laukia ir užtikrinti, kad parlamentas, komisija ir, ir, ir vyriausybės suprastų, kokie yra tie iššūkiai. Mes dabar konstatuojame, kad e, trūksta ekonomikos e, augimo, trūksta paklausos. Tai pasakytina ir apie mano šalį ir mes konstatuojame, kad kai kurios reformas, kurios uh, buvo įgyvendinamos pas mus, padidino disbalansą ir neigiamas pasiekmes ir mes tai matome ir kitur Europoje. Ir mūsų supratimu taip yra dėl to, kad buvo priimti blogi sprendimai. Mes e, turime naudoti daugiau kūrybiškų finansinių priemonių ir galvoti apie naujų priemonių kūrimą. Finansų sektorija 80 procentų veiklos nesusiję su darbo vietų kūrimu ir suteikiamu poveikiu realiai ekonomikai. Tad e, mūsų ekonominė politika yra tokia, kuri sąlygoja didelį įsiskolinimą. Mūsų skola yra 57 milijardai eurų, tuo tarpu mums reikia tvaraus ekonomikos augimo ir e, kad užtikrintume ekonomikos augimą, turime taikyti tinkamas finansinės priemonės. Ir mes taip pat pastebime, kad šioje diskusijoje nėra pakankamai akcentuojamas lygybės principas. Dar kartą norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiame sustikime. Ačiū. Ponas Mavridis iš Europos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Maždaug e, prieš savaitę Strasbūrę mes e, diskutavome apie Fiscal Compact. Finansinį susitarimą. Ir kalbėjome apie valstybių narių biudžetus. Toje diskusijoje mes palėtėme svarbių aspektų, kalbant apie tą fiskalinę sutartį. Čia kalba sukasi apie valstybių narių realių ekonomikų konvergenciją. Tai jeigu iš tikrųjų yra taip, tai e, tuomet mes turime ir užtikrinti realią e, konvergencija, re, realios ekonomikos konvergencija valstybėse narėse. Kol kas mes e, konstatuojame, kad e, nėra lauktų rezultatų šioje srityje. Dar reikia įgyvendinti daug reformų ir kai kurios iš tų reformų jau buvo diskusijoje minėtos. Pokyčių nereikia nuleisti iš viršaus. Valstybės narės pačios turi suprasti reformų būtinybę. ir aišku, kiekvienai valstybei nebūtinai tiks vienas tas pats sprendimas, reikia atsižvelgti jų specifiką ir taip pat turime atsižvelgti į makroekonominius skirtumus tarp valstybių. Problema yra ir ta, kad e, kad komisija sprendžia ne tik tai deficito problemą. Tuo tarpu tos ar kitos valstybės, vienos valstybės deficitas gali būti naudingas kitai valstybei. Dėl bankų sąjungos. Kai mes pradžioje susitarėme dėl bankų sąjungos, mes susitarėme dėl trijų ramšių ehm, sprendimo reguliavimo ir Europos ehm, indėlių garantijos schemos. Ir praėjus tiek daug metų E, yra įgyvendinti du ramšiai, tačiau trečiasis, kuris turėjo būti pirmasis įgyvendintas, tam, kad kiekvienas turėtų vienodas žaidimo taisyklės, vis dar neįgyvendintas. Mes visi turime e, tai apsvarstyti, jeigu mes norime sąžiningų taisyklių, kurios būtų visiems vienodos. Ačiū pirmininkė. Thank you. Uh, now... Dėkoju. Karel Fidler iš Čekijos uh, deputatų rūmų. Eh, Ačiū už dėmesį, už suteiktą žodį. Aišku, matau, kad trys minutės ne visiems yra, yra vienodos trukmės. Aš esu iš Čekijos parlamento ir. Pradžioje nenorėjau pasisakyti, tačiau įsivažiavus diskusijai nusprendžiau visgi pasisakyti. E, šioje diskusijoje pamatėme tris esminius dalykus. Visų pirma, Der, yra keli, kelios sąlygos e, ir keli modaliniai veiksmažodžiai, kuriuos e, kalbėtojai vartoja kalbėdami, ką reikėtų padaryti, ką galėtume padaryti, kaip turėtų būti atliekamas restruktūrizavimo reforma ir taip toliau. Kitas e, svarbus dalykas per šiandienos diskusiją yra tai, kad yra susikoncentruojama, susitelkiama į teigiamas tendencijas ir lūkesčius. Šviesą ateitį, kuri mūsų laukia. Tai yra dideli lūkesčiai dėl ateities. Na ir trečia. Ne vienas kalbėtas jau minėjo nusivylimą ir netitikimus pusiausviros nebuvimus ir netobulą fiskalinę ir pinigų politiką eurozonoje. Ir vienas kalbėtojas teisingai pastebėjo, kad nėra universalių sprendimų, kuriuos galime pritaikyti visiems. Aš Europos parlamente ne pirmą kartą. Ir ką aš girdėjau, tai yra labai panašu į tai, ką aš praėjusį kartą išgirdau. Taip, mes, kai buvau jaunas, patyriau, ką reiškia komunistinis režimas, tačiau dabar žmonės kalba apie šviesę ateitį, realybė yra kitokia. Ir daugelis kalba apie dviejų greičių Europą. Ir nesvarbu, kaip mes ją be pavadinsime, visi suvokiame, kad Europa neveikia. Ir mes bandome tai paslėpti gražiais žodžiais ir gražiais terminais, dviejų greičių Europa ar kažkokiais kitais. Bet tai yra esminis dalykas, kurio niekas neišdrįsta viešai pasakyti. Daugelio greičių Europą, mano nuomonė, reiškia ES dezintegraciją, iširimą. Ačiū. Thank you. Ačiū Jums, Lyva Virnik, Europos parlamento ALDE frakcija. Noriu padėkoti kolegoms iš nacionalinių parlamentų, kad atvyko šiandien pas mus e, ir diskutuoja dėl e, šio svarbaus dokumento. Noriu padėkoti ponui Hokmerui už gerą bendradarbiavimą per e, mūsų diskusijas dėl Europos semestro. Visi turbūt galime sutarti, kad pranešimas yra kompromisas tarp skirtingų išeities pozicijų. Kaip šešelinė pranešėja iš liberalų frakcijas, aš vis tik norėčiau štai ką pasakyti. Vėl ir vėl darosi aišku, kad daugelis valstybių narių nesugebėjo įgyvendinti joms skirtų specifinių rekomendacijų. 17 metais tik tai 2 procentai jų buvo įgyvendinta. Ypač kai žvelgsime, kur mažiausia padaryta pažangos reformose, matome, kad daugiausia problemų kyla, kai kalbame apie konkurencingumą ir mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą. Jeigu norime siekti pažangos, ES būtent šitose srityse turėtų būti lyderė. Ir aš akcentuoju, kaip yra svarbu įgyvendinti atskirom šalims skirtas rekomendacijas. Ekonomika atsigauna, Prie to prisideda būtinos reformos ir tos reformas turi būti struktūrinės. Vienintelis būdas užtikrinantis, kad mūsų ekonomikas išliktų kompetentingos pasaulyje šiandien ir rytoj, yra padidinti mūsų produktyvumą. Didesnės investicijos į mokslo tyrimus technologijų plėtrą, užtikrins augimą, užimtumą ir darbo vietų saugumą ilgalaikėje perspektyvoje. Tos, tas investicijas nebūtina paremti daugiau leidžiant. Verčiau leisti reikia skirtingai. Per pastarosius kelis metus visi suvokėme, koks svarbus yra subalansuotas biudžetas ir tvarus deficit, deficitas. Aš noriu dar kartą pasinaudoti progą vengti didelių skolų, atsižvelgiant, kad bankų palūkonas ateityje ims aukti. Turime remti verslą ir užimtumą. Taigi reikia šalinti vidaus kliūtis tarp valstybiniai ekonominiai veiklai ir stengtis stiprinti bendrąją vidaus rinką. Dėkui. Thank you. Uh, last speaker. Dėkoju. Aš ir pats pasakysiu keletą trumpų pastabų, bet paskutinis pasakys ponas Heis, EPP frakcija, Europos parlamentas. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai, aš tikrai sveikinuosi su visais kolegomis iš nacionalinių parlamentų, ypatingai su kolega iš Airijos. Uh, Svarbiausia problema, kuri ryškėja pono Hoknaro pranešime, yra valstybių narių autorystės klausimas, kai kalbama apie struktūrinės reformas e, e, kad e, Europa veiksmingumo, produktivumo, konkurencingumo prasme taptų lyderė, mums reikia struktūrinių reformų. Ir čia svarbus klausimas yra jų autorystė. Uh, E, fiskalinio susitarimo e, sutartis e, Airijos žmonėms buvo pateikta pačiu prašiausiu laikotarpiu, kada Airijos ekonomika patyrė krizę. Mes nenorime grįžti prie tų laikų. Mums reikia ekonomikos, kuri, būtų, kuri remtųsi subalansuotų biudžetu. Fiskalinėme kompakte ir šešių ir dviejų dokumentų e, e, paketuose mes esame numatę reikiamus veiksmus e, ir juos reikia paprasčiausiai gyvendinti. Taisyklės yra aiškios, tik tai reikia jas įgyvendinti. Atskirom šalims skirtų rekomendacijų svarba Europos semestre yra ta, kad jos turi padėti valstybėms narėms daryti tai, kas atitinka jų interesus ilgalaikėje perspektyvoje. Vadinasi, komisija turi glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, kad jie jaustų tų rekomendacijų autorystės jausmą. Kaip Airiją, turiu pasakyti, kad vienu metu mūsų biudžeto deficitas siekia 20 procentų nuo BVP, o dabar turime subalansuotą biudžetą. Tikriau sakant, 18 metais mūsų biudžetas bus subalansuotas. Ir dar kartą pakartosiu, šita krizė nesugrįž, jeigu visi laikysimės labai aiškių nustatytų taisyklių. Dėkoju. Ponas Kraner iš Austrijos paprašė žodžio. Prašom pasisakyti dabar, jūs praleidome, labai atsiprašome. Labai ačiū, kad e, manęs e, mane, iš, mane išklausysite. Aš e, manau, kad kai kurios pranešimo dalys skamba labiau kaip ideologinis dokumentas, o ne objektyvi ES situacijos apžvalga. Ir manau, kad E, neoklas, e, jie, jie, neoklasinės organizacijos kaip EBPO jau prieš dešimt metų nustojo tai prašyti. Ir e, man tikrai baisu, kad šiandieną gali būti kažkoks panašus dokumentas kaip šis paskelbtas. Tos šalis, kur tradiciškai yra labai platus viešasis sektorius, pavyzdžiui, Švedija, Danija, joms sekasi labai neblogai, ekonomika labai nebloga. Ir E, jų viešasis sektorius yra labai efektyvus. Tad klausimas, kaip mes tą viešąjį sektorių turėtume sumažinti. Ne, ne kaip sumažinti. Klausimas turėtų būti, kaip padaryti jį efektyvesnį. E, jeigu mes labai objektyviai pasižiūrėtume į e, mūsų visuomenės tai žiūrint ne iš ideologinės, o iš e, pragmatinės pusės, e, mes manome, kad e, viešasis sektorius yra geriau, geresnis nei privatusis sektorius. Mes turime sustiprinti viešai sektorių, padaryti jį efektyvesnio, o ne mažinti. Ir aš tikiuosi, kad šitas dokumentas bus perrašytas prieš jį paskelbent viešai. Ačiū. Ačiū. Ir dabar suteiksime žodį pranešėjų paskutiniams komentarams. Ir aš keltą komentarų pasakysiu. Labai dėkoju už puikią diskusiją. Be abejo, reikia paaiškinti tinkamus komentarus dėl pranešimo ir reikia pasirengti kompromisams ir aš tai turiu, tai sakau tiems, kurie mano, kad e, pranešimas nesubalansuotas. Pa, e, yra EPP pranešėjas, kuris išsako savo poziciją, šiame parlamente yra skirtingų nuomonių ir mes visi stengiamės e, rasti bendrą kompromisą. Uh, Ir jeigu mes e, pasižiūrėtume iššūkius, kurie mūsų laukia ir pastarųjų metų istoriją, aš manau, kad mes galėtume rasti kompromisą, kaip praėjusiais metais darėme. Sažiningai, jeigu mm, norite pripažinti kad e, ekonomika atsigauna, tai manau, kad mes E, manome, jog taip yra dėl kelių veiksnių. Be abejo, tos kurio, šalis, kurios įvykdė e, reformas, tai jos yra geros, joms vyksta, e, sekas neblogai. Tačiau jeigu mes prisi, palygintume fiskalinę politiką, kuri, kuri vykdoma dabar ir kuri vyko anksčiau, tai Manau, kad prociklinis fiskalinis konsolidavimas padėjo sumažinti deficitą, jis dabar labai žemas, tačiau tuo pačiu metu mes uh, turime išvengti to, kad mažinant šitą deficitą uh, konsolidacija yra per stipri ir ji uh, žudo augimą. Taigi uh, pastaraisiais metais. Uh, mano nuomonė, mūsų politika buvo efektyvesnė nei e, ta, kuri buvo vykdoma 2011-2012-2013. Ir manau, kad e, dabartinė ekonominė bendruomenė jau tai pripažino, kad uh, E, tai buvo perteklinė konsolidacija su procikliniu efektu. Tačiau mes turime pripažinti ir ECB steb, e, pinigų politikos esminį vaidmenį užtikrinant likvidumą ir suteikiant tam tikrus stimulus. Jeigu mes dabar e, pasimokytume iš praeities ir pažvelgtume į dabartinius iššūkius, tai manau, kad galime pamatyti, kad E, neteisinga sakyti, kad tik struktūrinės reformos išspręs mūsų problemas. Ne, e, situacija taip nepasikeis. E, mums taip pat ne, neužtenka pasakyti, kad mums reikia fiskalinio stimulo, o reformos yra nebūtinos. Ne, manau, kad ir tai, ir tai yra neteisinga. Aš manau, kad tuo pačiu metu mums reikia Mm, tinkamos e, fiskalinės politikos, kuri turėtų būti anticiklinė, e, kaip pavyzdžiui ciklas yra geresnis, tai e, ji turėtų būti laisvesnė, kai atsigavimas yra silpnesnis, ji turi būti griežtesnė. Ir manau, kad struktūrinė reforma, E, padės ir sumažinti išlaidas, tačiau tuo pat metu paskatins produktivumą, konkurencingumą ir e, mūsų viešos, viešojo sektoriaus e, efektyvumą. Ir tai, yra, e, tai reikalauja platesnės diskusijos apie tai, kaip mums padidinti valdyseną ir geresnę, um, geresnį balansą tarp ekonominio ciklo ir um, investicijų. Ir mes turime pagerinti viešųjų, viešasias išlaudas ir ekonominį, e, ekonominę konvergenciją bei struktūrinės reformas. Kodėl mums pastaraisiais metais pasisekė e, geriau suderinti visą tai nei anksčiau? Manau, kad todėl, todėl kad e, par, m, geresnė valdysena ir parlamentas turbūt prie to prisidėjo ir tai padėjo mums e, pabaigti um, pinigų uh, sąjungos įgyvendinimą. Ir, ir uh, manau, kad tai yra labai naudinga ir manau, kad po šitos diskusijos talinę galima būtų pratesti tai, ką mes aptarėme čia Ir mums reikia e, diskusijos apie tai, kaip mes galėtume e, pagilinti savo e, ekonominę ir pinigų sąjungą. And, uh, Dėkuoju kolegoms už komentarus. Aš manau, kad mes dabar neturėtume pradėti politinės diskusijos to klausimu nes e, mes puikiai visi žinome, kad mūsų požiūrį į ekonominę politiką yra skirtingi priklausomai nuo mūsų e, valstybių. Tačiau įdomu yra tai, kad e, visų šitų skirtingų požiūrių kontekste mes turėtume atkreipti dėmesį iš tai, ką Pirmininkas ką tik tai pabrėžė, jog ekonominė politika yra susijusi su fiskalinė politika, su pinigų politika, struktūrinėmis reformomis, konkurencingumu. Ir mes visą tai turime įtraukti į tą patį procesą. Aš manau, kad reali problema iškyla ne tuomet, kai valstybės narėms iškyla deficito problema, E, Anticikliniu požiūriu tai gali būti ir naudinga, bet e, problema yra ta, kai e, jums nebelieka pinigų. Tada tenka imtis griežtų ekonomikos priemonių ir tai daro žalą kiekvienai ekonomikai. Mes, kai kurie kolegos apie tai kalbėjo, mes turime tinkamai taikyti tas taisyklės, kurias turime jog e, mes e, ne, neturime e, turėti deficitų, kad stimuliuotume ekonomiką. Atvirkščiai mes turime užtikrinti, kad jų nebūtų. Aš visiškai pritariu tam, kad turi būti fiksuojami tikslai, tačiau kartais mes turime galvoti apie tas priemonės, kurių reikia imtis ir tas reformas, kuria, kurių reikia. Mes turime žinoti, kur link mes norime eiti. Tai svarbu žinoti. Bloga naujiena mums visiems yra tai, kad mūsų padėtis yra netokia gera, kokia turėtų būti. Bet gera naujiena yra ta, kad e, mes e, neturim tokios geros padėties, kokią galėtume turėti. Kai kurie kolegos e, pabrėžė tai, kaip prasidėjo pokyčiai. Jie pabrėžė, kad yra pokyčių ir kad dabar e, padėtis pagerėjo daugelį valstybių narių, kad yra stabilumas po krizės laikotarpio, tai yra akivaizdu ir tai iš principo pasako labai daug. Tai reiškia, kad mes galim spręsti tas problemas. Taip pat, e, kalbant apie aplinkosaugos problemas, jos galbūt nebuvo pakankamai akcentuotos. Tai yra ekonominio pobėdžio pranešimas ir savai e, mes suprantame, kad mes turime užtikrinti investicijas tam, kad pereitume prie modernesnės ekonomikos. Toliau diskusijoje taip pat e, paaiškėjo jog autoristė yra svarbus dalykas. Valstybėms narėms reikia tos autoristės ir taip pat reikia daryti kai kurios dalykus Europos Sąjungos lygmenių. Tai yra būtina. Ir dar lieka viena problema, kuri yra rimta problema ir, ir kai kurie kolegos minėjo šį aspektą. Net jeigu ir atsigauna mūsų ekonomika ir net jeigu didėja investicijų, vis dėlto jų lygis yra nepakankamas, jis per žemas. Ir e, tuo pat metu mes taikome ypatingo laikotarpio pinigų politiką. Būtent dėl to kyla problemų ir apie tai turime galvoti, kaip mums užtikrinti daugiau investicijų tomis sąlygomis. Tai susiję galbūt uh, E, su fiskalinė politika, pinigų politika, bet aš sakyčiau, kad tai ypač susiję su struktūrinėmis reformomis, kad padidėtų mūsų konkurencingumas. E, jūs e, atrodyt pakankamai maloniai nusiteikę mano atžvilgiu, tad dėkoju Jums, bent jau pabaigoje. Dėkoju. Eikime dabar prie kito darbo tvarkės punkto ir, žinoma, Džiaugiamės, kad vis dar su mumis yra nacionalinių parlamentų atstovai. Naudinga bus taip pat ir su jumis e, pašnekėti apie aktualias temas susijusias su mokesčių reforma, ypatingai apie bendrą pelno mokesčio bazę ir bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę. Tai aš dabar e, ir sutikiu žodį ponui Niedermayer. Dėkuoju, Roberto. Pradžioje labai trumpai pasakysiu, nes šiek tiek e, vėluojame. Žinote, kad parlamente yra tradicija posėdžius baigti laiku. Tai antroji mūsų e, sustikimo dalis e, susitelkusi ties dviem labai svarbiais pasiūlymais - bendra pelno mokesčio bazė ir bendra konsoliduotojų pelno mokesčio bazė. E, šio paketo tikslas yra sustiprinti bendrąją rinką ir kovoti su vadinamoju kenksmingu mokesčių planavimu agresyvių mokesčių planavimu. Per pastarosius metus e, šitoje srityje parlamentas veikia labai aktyviai, kaip e, žinote, LuxLeaks, e, Panama Leaks atvejais parlamentas labai aktyviai reagavo ir stengiasi, kad būtų priimta daug tiesiekuros priemonių kovojant su mokesčių vengimu. Džiaugiuosi, kad mums diskutuojant šiandieną dalyvauja e, nacionalinių parlamentų nariai. E, parlamentai iki trečios e, sausio galėjo sureaguoti į šiuos pasiūlymus Danija, Airija, Luksemburgas, Malta, Švedija, Nederlandai. Niderlandai pateikė savo pagrystas nuomonės. E, iš e, savo parlamentų. Atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų nuomonės, e, Ekon komitetas ir nusprendė pasikviesti jūs, nacionalinių parlamentų atstovus, padiskutuoti apie skaitmeninės ekonomikos e, apmokestinimą E, nes mes galvojame, kad bendradarbiavimas šioje srityje tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento yra esmingai svarbus. Mes pradėsime nuo dviejų pranešėjų pasisakymų, trumpų pasisakymų, paskui jau galės kalbėti nacionalinių ir Europos parlamento nariai. Esate gavę tokias gairės e, mūsų diskusijai. E, turiu pripažinti, kad abu šie pasiūlymai yra nepaprastai sudėtingi, bet tikiuosi, kad nors mūsų posėdis yra ir trumpas, mums pavyks bendrai susitarti dėl tų pasiūlymų esmės. Man nereikia jums aiškinti būsimos procedūros, ji tokia pat kaip ir ankstesnėje diskusijoje. Ponui Tang ir ponui Lamasiur suteiksiu po, penkia, po septynias minutės, visi kiti kalbėtojai turės po tris minutės ir aš paprašysiu sekretariato elgtis griežtai, e, reguliuojant laiką, kad galėtų pasakyti, kuo galima daugiau žmonių. Ponas Tang. Dėkoju, panė Pirinkė, džiaugiuosi galėdamas pasisaikyti su nacionaliniu parlamentu atstovais. Labai gerai, kad jūs šiandien su mumis. E, Turime du pasiūlymus, yra du pranešėjai, bet Alen e, Lamasūras ir aš nusprendėme nuo pat pradžių dirbti ranka rankon, nes e, mes e, žiūrime į tuos du dokumentus kaip į vieną, kaip į vieną bylą. Jeigu norime mm, kažkokios naudos iš Europos pelno mokesčio bazės išspausti, mes turime e, įtraukti taip pat ir konsoliduotąją pelno mokesčio bazę. Taigi reikia angliškai sakant trečiosios C raidės. E, Alenas Lamasiūras ir aš pats e, bandėme bendradarbiauti su nacionaliais parlamentais. Diskutavome šiame parlamente Aišku, stengiamės konsultuotis su vyriausybėmis, bet mes taip pat norime ir jūsų, e, jūsų žodį išklausyti, norime jūsų būkštojimų ir idėjų dėl šių dviejų pasiūlymų. Ir e, todėl mes praktiškai lankėmės kai kuriuose parlamentuose, visų 28 valstybių aplankyti negalime, bet buvome Talinėje, Luksemburgė, Belgijoje, Hagoje ir planuojame nuvykti į Berliną, Paryžių ir Sofiją. Mes norime kuo didesnio indėlio iš nacionalinių parlamentų, kad galėtume kuo geriau sureaguoti į jų nerimą ir būkštavimus. E, pasiūlymai politinėje darbo tvarkėje užima e, svarbę vietą, nes eina kalba apie potencialų e, žingsnį į 21 amžių, tai svarbus pokytis mokesčių sistemoje, tai reforma, tai modernizavimas. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad dabartinė e, pelno mokesčio sistema e, yra iš tų laikų, kai e, buvo daug kaminų, daug dūmų ir E, nemažai nekvalifikuotos darbo jėgos. E, dėl globalizacijos ir dėl skaitmenizacijos visa tai pasikeitė. Ir tai leido e, didelėms daugia nacionalinėms kompanijoms užsimti mokesčių planavimu, pasirinkti vietą finansiniam kapitalui, intelektiniai nusavybei, taip, kad tai sumenkintų jų mokestinę naštą. Ir dabar mes matome, kad didelės nacionalinės kompanijos dažnai moka mažiau mokesčių negu smulkios ir vidutinės įmonės. E, yra studijos iš kelių valstybių narių, kurios rodo, kad e, MVI labai dažnai moka tik tai vieną trešdalį, palyginant su tuo, ką mokesčiai sumoka daugia nacionalinės kompanijos. Greta to, e, iš tikrųjų, e, reaguoj, reagavimas į e, Luksemburgo ir Panamos skandalus rodo, kad žmonės nemano, kad sąžiningai yra elgiamasi. Tai yra susiję su esminė, es, esminu, esminiu sažiningumu. Ir mūsų du pasiūlymai e, - bendra pelno mokesčio bazė ir e, konsoliduojanti pelno mokesčio bazė - gali šią padėtį pataisyti, e, kad nebūtų galima planuoti, agresyviai planuoti mokesčių, o daugia nacionalinėms kompanijoms išvengti jų. Vis tik tai e, įrašymas į politinę darbo tvarkę šių pasiūlymų yra vienas iš būdų mūsų pasiūlymus patobulinti. Viena iš problemų, pavyzdžiui, yra skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas e, skaitmeninių platformų, tokių kaip Google, Amazon, Apple apmokestinimas. E, tai yra didelės kompanijos, kurios fizinio buvimo Europoje nedemonstruoja. E, jūs žinote, kad komisija prieš Apple ir Amazon pradėjo teismo bylas. Tai susiję su dabartinė įmonių pelno apmokesnimo sistema ir tai yra susiję su fiz, fiziniu buvimu o neskaitmeniniu buvimu. Ir todėl Alen Lamasiūras ir aš e, manome, kad e, skaitminės ekonomikos apmokestinimas turi atsispindėti pasiūlyme, e, kad pagrindinės buveinės savoka turi apimti ir skaitmeninį buvimą, ir skaitmeninį atstovavimą. Atkreipiu į tai jūsų dėmesį, nes praei, per pereitą mėnesį mes matėme sveikintiną diskusiją apie tai, kaip Europa turėtų apmokestinti tas skaitmeninės platformas, tokias kaip Google ir Facebook. E, greitai atlikta studija rodo, pavyzdžiui, kad per pastarosius tris metus Facebook ir Google nesumokėjo Europoje 5 milijardų mokesčių. Tai per 3 metus. E, Prancūzija e, kelia idėją, kad e, mokestį reikia remti apyvartą Ir e, mano kolega ir aš iš tikrųjų galvoja, kad reikėtų šitą nuostatą įtraukti į e, bendrąją konsoliduotąją pelno mokesčio bazę, ypatingai kai kalbam apie skaitmeninės įmonės. Dėkuoju. Labai ačiū už tai, kad apibendrinote pagrindinius e, pasiūlymo aspektus. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Alelė Masur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, savo raštu taip pat norėčiau pasakyti, jog e, man labai malonu dalyvauti šiame nuomonių keitimasi su nacionaliniais parlamentais prieš keletą metų. Aš pats buvau e, parlamento narys Prancūzijoje ir biudžeto ministras, todėl aš teikiu labai didelę svarbą e, fiskaliniais klausimais pateikiamoms nacionalinių parlamentų nuomonėms. Kalbant apie apmokestinimo klausimus, tai Europos parlamentas ar Europos sąjunga neturėtų, aišku, kištis į nacionalinės prerogatyvas ir neturėtų kvestionuoti e, apmokestinimo prerogatyvų, kurios yra valstybių. Mes e, parengėme pranešimą ir tai, kas siūlome pranešime, atitinka dabar galiojančias sutartis. Ir e, šioje srityje gali būti e, kažkas daroma tik tai, jeigu sprendimai yra priimami vienbalsiai ir jeigu yra konsultuojamasi su nacionaliniais parlamentais, jeigu parlamentai su to sutinka. Kaip buvo pasakyta anksčiau, mums iškyla dvi skirtingo pabudžio problemos tos e, problemos atsirado po finansinės krizės, kuri prasidėjo prieš 10 metų ir po LuxLeaks skandalo prieš 3-4 metus. Visų pirma, dėl pasaulinės prekybos ir dėl globalizacijos tendencijų, kai kurios didelės tarptautinės įmonės dirbančios visam, visame pasaulyje naudojosi uh, E, apmokestinimą reglamentuojančių įstatymų skirtumais įvairiose valstybėse tam, kad išvengtų mokesčių. Ir tai parodė, jog įvairių valstybių taikomas apmokestinimo sistemos, kurios e, tiko 20 amžiui, nes 20 e, amžiuje vyko plataus masto eksportas visame pasaulyje, tačiau e, įmonės tuo metu gamindavo kilmės, savo kilmės valstybėje ir eksportuodavo. Tuo tarpu dabar eksporto grandinė visiškai pasikeitė ir atsirado e, apmokestinamo pelno e, perkelimo aspektas. Kitas aspektas šiame kontekste yra tas, jog mokesčių srityje, net ir Europos Sąjungoje valstybės konkuruoja vienos su kitomis. Valstybės konkuruoja vienos su kitomis. E, paslaugų teikimo srityje, tų paslaugų kokybės požiūrių, be kitako ir, ir, ir finansinių paslaugų, tačiau ta konkurencija vyksta neskaidriai, nesažiningai ir jinai yra neteisinga. Todėl mes, ir kai sakau mes, turiu galvoje ES, komisija, parlamentas e, ir EBPO taip pat parengėme etikos elgsenos e, kodeksą EBPO pasiūlė būtent tokią formuluotę ir mes e, šio kodekso nuostatas įtvirtinome dviejose direktyvose ES e, teisėkuroje ir mes taip pat pakeisime mūsų apmokestinimo sistemą taip, kad būtų laikomasi tokios konkurencijos taisyklių, kuri galioja visose kitose sektoriuose, kad tos taisyklės, skaidrios taisyklės galiotų ir mokesčių srityje. Tai yra, kad konkurencija būtų sąžininga ir teisinga. Tai yra susiję taip pat su apmokestinamo pelno vienodu apibrėžimu, vienoda apibrėžtimi visose valstybėse narėse. Jeigu tai bus suvienodinta, tuomet ta konkurencija tarp valstybių narių gali vykti e, skaidriai ir e, sąžiningai ir to būdu bus išvengta įvairių ir kartais neaiškių apibrėžčių e, apmo, apmokestinamo pelno. Čia, aišku, dar diskusija vyksta to klausimu ir kalbama apie tam tikrus minimumus, bet tai yra kitas klausimas. Mes Taip pat norime, kad atskiros nuostatos būtų taikomas skaitmeniniai e, ekonomikai, kai kurios valstybės narės, kuomet Vokietija, tarp jų Vokietija, o Vokietija prieš kurį e, laiką pirmininkavo G20. -tukui. Ir e, mes e, kartu su pirmininkaujančia Estija akcentuojame dabar skaitmeninį e, sektorių ir atitinkamas nuostatas. Čia kalba nesisuka apie specifinius mokesčius skaitmeniniam sektoriui, bet apie tas nuostatas, kurios apimtų tam tikrus konkrečius kriterijus. Tarp jų yra kriterijus skaitmeninių, skaitmeninių operacijų generuotos apyvartos kriterijus. Ir tuo, tuo būdu valstybė nariai būtų apmokestinama toje valstybėje narėje, kur jinai vykdo e, veiklą. Ir konsolidacijos kontekste valstybės narės galėtų e, pirkimo, turto ir personalo e, srityse e, kompensuoti e, pelną tarp valstybinių lygmenių. Mes, e, aišku, turime kreipti dėmesį į kitus du aspektus. Mes turime e, užtikrinti, kad e, bus didelėms įmonėms ir visoms valstybėms atliktas e, poveikio vertinimas, lyginant su anksčiau buvusią sistemą. Ir kitas dalykas, mes taip pat e, siūlome sukurti kompensacijų fondą tam, kad bent jau per perinamą į laikotarpį pasinaudodamos e, pasinaudodamos e, perviršių, kuris būtų pasiektas kai kuriuose valstybėse, e, e, įmonės galėtų kompensuoti. 30 sekundžių galbūt ir nusukote nuo kolegų, e, bet kadangi abu labai gerai bendradarbiaujate, tai matyti didelė žalos nepadaryta. Dabar steiksiu žodį nacionalinių parlamento atstovams. Airija pirmiausia. Pirmiausia, ponas O'Donnell. Airijoje ši diskusija e, yra kritiškai svarbi, Aš e, pasinaudosiu galimybę atvykti ir į Airiją e, abu pranešėjus. Aš dirbu finansų komitete Airijoje, tai e, daugiapartinis komitetas. Mes pateikėme savo argumentuotą nuomonę dėl BKPMB pasiūlymo. Mums atrodo, kad įsikišama į tas kompetencijas, kurias Airija turi kaip valstybė narė ir tai daroma keliais lygiais. E, praktiškai 12,5 e, įmonių pelno mokesčio norma yra skaidri, atspindi mūsų ekonominę politiką. E, mums ši mokesčio norma yra labai svarbi ir jie egzistuoja jau daug metų faktinis ir realus e, mokesčio lygis e, beveik sutampa. E, galvojame, kad pasiūlymas dėl konsoliduotos mokesčio bazės kišasi į valstybės narės kompetenciją labai neaiškiai bus nustatomas turto, tu, nustatoma turto vertė e, užkirtamas kelią tinkamam mokesčių planavimui. E, taip pat reikia e, atsižvelgti į tai, kad EBPO rengia savo pasiūlymus dėl bazės erozijos ir pelno perkelimo. Mums e, atrodo, kad tai, kas siūloma čia, kertasi su BEPS pasiūlymais, e, kurie siūlomi pasauliniu mastu ir remiasi tinkamais e, mechanizmais susijusiais su sandorių kainodara. Taigi šias problemas mūsų nuomonė reikia spręsti pasauliniu, globaliu lygiu. Mes e, kaip valstybė ir e, kaip finansų komiteto nariai pateikėme tuos elementus e, įvairioms institucijoms. Mes taip pat galvojame, kad Europos komisija ir, ir ponas Lamasiūras e, paminėjo poveikio vertinimą ir galima poveikį. Mes manytume, kad šitame pasiūlyme tokių dalykų nėra. Europos komisijos E, vertinimų tai e, pareikalaus 0,14 procentų nuo BVP. Mūsų manimų skaičiai yra daug didesni, mūsų ekonomika yra orientuota į eksportą ir šios konkrečios taisyklės e, neatsižvelgia į tai konservatyvus vertinimas Airijoje rodo, kad mes galėtume prarasti apie 50 procentų pelno įmonių e, mokesčio mm, e, per metus. Tai būtų 4 milijardai eurų. Žinoma, diskusijos tęsiasi toliau, mes e, ieškome būdų, kaip mokesčių sistema veikia tobulinti. E, e, Airijos e, piliečiai galvoja, kad mes turime turėti mokesčio autonomiją, o šis pasiūlymas kertasi su šiuo principu. Mes kalbame ne apie turinį, o formą. Ir prašau, kad jūs laikytumėtės trijų minučių laikotarpio, kad visi galėtų pasisakyti. Ir tai Mes tikrai neketiname šio pasiūlymu kažką harmonizuoti, tačiau turbūt pranešėjas sureaguos į tai. Kitas kalbėtojas, ponas Vucis iš Kipro. Ar iš to gyrė, brother? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti šitą pranešimą ir e, papasakoti apie Kipro parlamento poziciją, nes komitetas, mūsų komitetas į tai e, pasižiūrėjo, tai panalizavo, mes turime savo nuomonę. Turiu pasakyti, kad tos taisyklės, kuriomis remiantis skaičiuojama e, mokesčių bazė ir e, mokesčių dydis, įtakoja mokesčių pajamas ir tai neigiamai daro neigiamą poveikį mokesčių pajamoms. Ir tai reiškia, kad mes prarandame lėšas, kurias galėtume panaudoti socialinės paramos priemonėms. Mokesčių sistemos sažiningumas yra valstybių narių kompetencija, nes jos atskaitingos savo piliečiams. Ir e, bendra e, įmonių mokesčių bazė neatsižvelgia į konkrečių ekonomikų trūkumus ir tai neatspindi e, būsimus ekonomikos poreikius. Komisijos įvertinimas yra E, bendras e, šio pasiūlymo įvertinimas, tačiau e, kaip investicijos gali, kaip, kaip gali būti pajusta, pajustas neigiamas poveikis investicijose atskiruose valstybėse narėse, nėra tokio įvertinimo. Pavyzdžiui, Kiprui gali kilti problemų su žmogiškaisiais ištekliais ir kitais ištekliais, koregu, bandant prisitaikyti prie šitų pokyčių. Taigi mes neturėjome tinkamo. Uh, tinkamo e, įvertinimo, dėl mokesčių vengimo. E, tai buvo aptarta EBPO, e, pritaikant BEPS veiksmų planą, kaip jau buvo minėta. Ir 2016 metų 1166 direktyva, kuri vadinama ATAT direktyva, E, yra įgyvendinama valstybėse narėse, tačiau mes neturime jokių įrodymų, kad nebuvo pakankamos ankstesnės priemonės. Tai kaip jau sakiau, e, iš Europos komisijos poveikio įvertinimo yra akivaizdu, kad nėra aiškių argumentų, kad iš tiesų naudinga, jog ES įsikištų pažeisdama subsidiarumą. Aš manau, kad visa tai galėtų e, suardyti pusiausvirą, kurią, išlaiko, kurią padeda išlaikyti dvigubo apmokestinimo vengimo sutartys tarp valstybių narių kai buvo e, su, sudaryti šitie susitarimai, mes tada e, neturėjome omenyje bendros pelno mokesčio bazės. Ir kalbant apie bendrąją rinką, tas straipsnis, kuris susijęs su bendrąją rinką, yra netinkamas teisinis bazė, e, pagrindas bendro pelno mokesčio bazės klausimų. Ir mes manome, kad yra visiškai būtina E, priimti du pasiūlymus dėl direktyvos, kurie numatyti Baltojoje e, Europos komisijos knygoje dėl ateit, Europos ateities. Ir e, tie alternatyvūs scenarijai labai aiškiai parodo, kad šito pasiūlymo priimti mums nereikia. Dėl tų priežasčių, kurias anksčiau paminėjau, mes labai prieštaravome šitam pasiūlymui. Ačiū. Aldė atstovas, prašom. Gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi, matydama tiek daug pakeitimų, pasiūlytų pakeitimų, tikiuosi mes galėsime pasiūlymą pakeisti. Ypač, kai kalbu apie skaitmeninę veiklą, aš labai džiaugiuosi perėjimu į kitą lygmenį e, aš visai pritarsiu tą idėją tol, kol tai atitiks pasiūlymo e, tikslą. E, Taip pat reikia pakeisti formulės poky, formos pokytį, e, formą tam, kad būtų atspindėti kiekvienos valstybės narės e, požiūriai. Nors pasiūlymas nėra tobulas, mes turime atsižvelgti į e, tą didžiulę potencialią naudą, kurią jis gali turėti Europos verslui. Valstybių narių administravimas bus nedidelis palyginus su administracinė našta, kuri bus sumažinta mūsų įmonėms. Tai, kad joms daugiau nereikės analizuoti 28 skirtingų mokesnių administracijų, suteiks smulkiam ir ten verslui galimybę visiškai pasinaudoti bendrosios rinkos nauda. Galiausiai, mes iš tiesų suvienodinsime žaidimo taisyklės, kalbėdami daugia, apie daugianacionalinės įmonės. Mes turime paskatinti konkurenciją, remdamiesi mokesčių baze ir tada Europa taps dar patrauklesnė investuotojams ir padidins mūsų ekonomikų konkurencingumą. Galiausiai, nors mes ir negalime e, imti veiksm, imtis veiksmų baimindamiesi naujos sistemos, aš manau, kad mes turime įdėkti reikiamus saugiklius tam, kad išvengtume neigiamų pasiekmių, jeigu jos atsirastų. E, de, be to reikia įgyvendinti kitus pokyčius, tai yra vienu metu reikia įdėkti abi sistemas. Tačiau be abejo, aš suprantu, kad daugelis vis dar turi abejonių. Ir būtent todėl aš raginu diskutuoti e, raginu įvesti ginčių sprendimo mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinta, kad būtų atsižvelgta į visus interesus tada, kai e, bendra pelno mokesčio bazė. E, Konsoliduotojai pelno mokesčio bazė taps realybę. Dėkoju. Parlamentarai jau um, turi iki, iki, turėjo iki rugsėjo mėnesio atsiųsti savo pakeitimus, tik tais noriu pastebėti. Dabar parla, parlamento narys iš Lenkijos. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos, Lenkijos vyriausybė palaiko tuos veiksmus, kurių bus imtasi Europos lygmenių, siekiant užtikrinti, kad E, pelno, e, įmonių pel, generuotas pelnas liktų e, ir apmokestinamas toje šalyje, kur jis buvo padarytas. Ir ap, pelno apmokestinimo vieta padės žmonėms eiti, įmonėms eiti į priekį. Tai turi savų pliusų ir savų minim, minusų. Visų pirma, labai svarbus elementas yra fizinių asmenų pajamų mokestis. Tik tai pačios valstybės narės turi nuspręsti, koks bus mokesčių um, dydis, o po to reikia nepamiršti ir mokesčių uh, bazės. Taip pat dėl konsoliduotos uh, pelno mokesčio bazės mes turime uh, nepamiršti uh, tarp valstybinio apibrėžimo turi būti apibrėžti galimi ir potencialūs praradimai, nuostoliai. Taip pat, kai kalbame apie nurašymus, tai jie bus susiję su e, kiekvieno verslo nuosavų kapitalu. Taip pat turėtume užtikrinti, kad tokie sprendimai neiš e, darkytų viešo, viešųjų finansų tvarkos. Turime e, užtikrinti, kad E, gali atsirasti e, problemų tada, kai bazė bus konsoliduota, o po to bus suskaldyta pagal tam tikras formulės. Aš turiu tie, šiek tiek abejonių dėl Europos komisijos pasiūlymo, nes ten sakoma, kad komisija norėtų perkelti dalį kompetencijos e, vietiniams administraciniams naš, teismams. Tai yra šitą kompetenciją perkelti į europinį lygmenį. Ir uh, tokiu atveju nebebus svarbi ta vieta, kur yra generuojamas pelnas. Ir paskutinis mūsų susirūpinimas dėl e, konsoliduotos mokesčių bazės ir bendros pelno mokesčio bazės, tai e, susiję su e, subsidiarumo principo laikymusi. Mes manome, kad valstybės narės absoliučiai gali pačios pašalinti e, neigiamus aspektus susijusius su mokesčių ir fiskalinė politika, taikydamos nacionalinės arba vietinės priemonės. Ir noriu pacituoti e, Liepos 12 e, Lenkijos įstatymo dalį, kurio, kurio tikslas taip ir buvo padaryti. Tai yra išvengti vietinių problemų, Tai yra, kad nekiltų europinių problemų e, dėl vietinių problemų. Ir mes manome, kad e, dauguma valstybių narių kol kas dar nėra atlikusios vietinės analizės. Dar reikia padirbėti, reikia gauti daugiau informacijos ir užtikrinti, kad mums nebekiltų problemų. Ir baigdamas aš tikiuosi, kad visas darbas dėl to projekto bus pradėt, pabaigtas ir kad naujasis reglamentas bus naudingas ir verslų, ir vyriausybėms. Ačiū. Dėkui. Ponas Fidler, Čekijos Respublika vėl primenu, kad e, sutilpti reikia į tris minutės. Teisėkuros e, iniciatyva dėl e, bendros įmonių pelno mokesčių bazės ir konsoliduotos bazės yra tiesą sakant Vokietijos ir Prancūzijos darbas. Jos tengiasi apsaugoti savo rinkas. E, jos nėra pakankamai e, konkurencingos, nes nevykusiai ir netinkamai dirba konsoliduotos mokesčių bazės skaičiavimas e, ir metodologija e, galės būti keičiama neprašant e, valstybių narių pritarimo, o tai bus palanku didžiosioms Vokietijos ir Prancūzijos korporacijoms. Daugumai valstybių narių kyla antieuropinių sentimentų banga, aš manau, kad dėrybas dėl šių dokumentų reikia sustabdyti. Reikia visose valstybėse narėse surenkti referendumus dėl pasilikimo ES ir tik po to bandyti svarstyti tokias iniciatyvas. Esame situacijoje, kai politikai apgaudinėja savo gyventojus, E, kaišėdami įvairius e, elementus. Neturi pasikartoti e, Lisabonos sutarties atvejas. Čekijos Respublikoje esame viena iš tų partijų, kuri dalyvaus rinkimuose Čekijoje ir užtikrinsime, kad žmonės turės teisę nuspręsti patys. Mes tikimės, kad jie parodys ES vietą ten, kur ji ir priklauso, kitaip sakant, archyvose. Na ir paskutinis žodis e, dėl pelno mokesčio bazės. E, dar kartą noriu pasakyti, nėra universalaus sprendimo, kurį galima būtų taikyti visiems vienodai, kiekvienai ekonomikai. Dėkui. Dėkui, jeigu baigėte. Fabio Demasi, GUE frakcijos narys iš Europos parlamento. Dėkuoju. E, e, e, vis dar esu Europos parlamento narys, bet po dviejų savaičių būsiu Vokietijos parlamento narys, tai gal man šešios, savaitės, šešios minutės priklauso. Na, turiu pasakyti, kad mūsų mokesčių sistemas jau nebeatliepia mūsų tikslų. E, e, mes matome, kad e, daugiausia sandorių dažnai įvyksta vienos korporacijos viduje. Reikia atsižvelgti į mokesčių kainodaros principą. Tačiau, žinoma, mokesčių bazės derinimas, harmonizacija nėra savitikslis. Reikia, kad tokios uh, E, daugia nacionalinės kompanijos kaip Apple ir Google po šio pasiūlymo įsigaliojimo sumokėtų daugiau mokesčių. E, keletas dalykų, kuriuos noriu e, pasakyti galima ne harmonizuoti mokesčių bazės, bet jūs galite galvoti apie tam tikrą minimalę mokesčio bazę, tokiu būdu išvengiant nereikalingos mokesčių uh, konkurencijos. E, kita bazė gali būti platesnė ar siauresnė. E, man kelia būkštavimų šiek tiek komisijos pasiūlymai, e, kurie leis tarp valstybinius nuostolius pripažinti. Tai gali atvesti prie situacijos ir jų balsą situacijos kai kuriuose valstybėse narėse, kurios e, priešinsis tokiai galimybė ir tada daugia nacionalinės e, kompanijos e, bandys kompensuoti nuostolius už sienos. Ir tai reikš mokesčių pajamų praradimą kitose valstybėse narėse. Taigi, ne apie harmonizavimą reikia kalbėti, apie tam tikrą minimalų standartą. Uh, E, kitaip sakant, e, e, valstybės narės, kurios nori veikti ambicingiau, turės tokią galimybę. Antivengiminė direktyva numato tam tikras priemonės, kovojant su mokesčių vengimu, bet nepakankamai yra priemonių dirbti su tom valstybėm narėm, kurios tarptautiniu lygiu nenori laikytis tinkamų mokestinių praktikų. Trečia, sąsaja su e, ata, e, ataskait, e, subalternės apskaitos standartais. Čia mums reikia daugiau dėmesio atkreipti. Toliau mokslo tyrimų ir technologijų plėtros atskaitimai devintas straipsnis, e, manytume, kad tokie super atskaitimai yra labai panašus į patentų dėžučių režimą ir jie leis tik tai sudaryti daugianacionalinėms kompanijoms geresnės galimybės išvengti e, mokesčių. To neturėtume leisti. E, e, ES jau pakankamai daug nukentėjo nuo taupimo politikos. Mums reikia, kad žmonės vėl patikėtų Europos projektu. Dėkui. Dėkui, bijau, kad jums teks trijų minučių paprašyti Berlyne dabar. Esu tikras, kad jas ir gausite. Dabar e, parlamento narys iš Rumunijos. Dėkui, ponia pirmininkė. čia kalba sukasi apie visus, visas valstybės e, narės. Rumunija e, pasisako už dviejų etapų bendros konsoliduotos pernamokesčio bazės įtvirtinimą. Mums svarbu, kad ES būtų sukurta stabili sistema. Kita vertus, Skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas taip pat yra toks aspektas, kuris liečia visas valstybės narės. Mes e, pasisakome už skaitmeninės veiklos apmokestinimą. Antrasis etapas e, mums kelia tam tikrą nerimo dėl poveikio nacionaliniam biudžetui Čia yra sakoma, kad e, pelnas turi būti apmokestinamas ten, kuris yra gaunamas, tačiau kai kurioms valstybėms narėms tai gali turėti tai neigiamų pasiekmių. Aš e, suteiksiu paskui ponui Lemesūrui žodį ir jis galės atsakyti jūsų klausimą. Kitas e, kalbėtojas, ponas Lohi iš Suomijos. Ačiū pirmininkė. E, Suomija taip pat e, mano, kad e, tik šios sistemos tikslai bendros pelno mokesčių bazės yra e, tikrai mums primtini. Mes turime išvengti agresyvaus mokesčių planavimo ir čia kalbame apie platų harmonizavimo projektą skirtą e, pelno mokesčiui harmonizuoti, kaip jau buvo sakyta anksčiau. Kaip jau minėta, e, kyla klausimas dėl tarp valstybinės sąrangos. Ar ateityje e, ta formulė bus teisinga, ar pelnas bus tikrai apmokestinamas ten, kur sukurtas, nėra atsižvelgta į e, neapčiuopiamus, nematerialius produktus ir tikrai nėra atspindima, kur iš tiesų buvo sukurta e, vertė e, dėl skaitmeninės ekonomikos, čia skaitmeninė ekonomika taip pat turi mokėti mokesčius. Mes labai palaikome šitas idėjas ir Google'as, Facebookas turi sumokėti sąžiningus mokesčius. Taip pat turiu pasakyti, kad tikslas yra sukurti dviejopą mokesčių sistemą. Ir didelės įmonės e, tam priklauso. Mes e, nenorime sukurti perteklinės e, biurokratijos dėl skirtingų sistemų. Mūsų tikslai yra teigiami, tačiau mes galvojame apie tai, jog tai yra tradiciškai suvereni E, sritis, konkurencijos sritis. Ačiū. E, Kitas Europos parlamento stos Brian Hayes iš Airijos. E, jeigu neišeinate, jeigu nepaliekate mūsų. Na, bet kokiu atveju ne, neplanuoju to daryti. kolega iš nacionalinio parlamento išsakė esminį dalyką, kad reikia labai daug darbo įdėti į tai. Ir nemanau, kad uh, E, reiktų skubinti visus procesus. Mes turime laikytis dviejų pagrindinių principų. Pirmiausia, jokia valstybė narė negali būti priversta daryti ką nors, kas prieštarauja jos nacionaliniams interesams. Ir aš labai sveikinu tai, ką sakė ponas Lamasur, kad reikia taikyti vieningo, vienba, vienbals vieningo balsavimo principą šiam dokumentui, nes nieko negalima priversti. E, taip, e, kiti sakė, kad jų manimų bus sumažės mokesčių pajamos ir tai esminis dalykas. E, matome akivaizdžiai, kad atliktas įvertinimas nėra visiškai patikimas dėl to poveikio, kurį jis padarys. Pateiksiu savo pavyzdį iš Airijos. Mes e, pelno mokesčių uždirbame 7,5 milijardo ir pusė iš jų yra iš dešimties mokesčių mokėtojų, didžiulių daugia nacionalinių įmonių. Ir jos įdarbina šimtus tūkstančių, e, išdirba labai daug žmonių, o tikrieji piliečiai moka e, tikrus mokesčius. Ir, ir na, tos įmonės įdarbina daugybę žmonių, kurie turi daug paskolų ir moka mokesčius ir taip toliau. Ir šita šitas projektas sumažintų. E, gali, gali būti kenksmingas Airijai. Tokios mažos valstybės narės, kurios turi labai intu, e, pramoninę pramonę, kurios nepatyrė pramoninės revoliucijos 7-80 metyje, jau nebeturi gamyklinių ekonomikų. Mes turime to nepamiršti. Kai kurios, kelios, septynios valstybės narės sakė pagristą nuomonę, reikia labai daug ką nuveikti, kad užtikrintume, jog to, e, tos valstybės narės, kurios šiandieną tikrai pasisakė, būtų išgirsto šiame parlamente. Ir negalima to ignoruoti, tos daugumos nuomonės e, ta dauguma, kuri yra šiame parlamente, negali jų ignoruoti. Mes turime užtikrinti, kad jų balsai būtų išgirsti. Ir tai yra didelių valstybių narių pastangos e, regresyviai agresyviai susidoroti su mažesnėmis valstybėmis narėmis. Visa tai yra e, paremta pelno principu. O kaip yra dėl apyvartos, nepamirškime to, nes jeigu taip yra, tai galėtų padėti didžiosioms daugia nacionalinėms įmonės, kurios gali e, absorbuoti prarastą pelną e, prieš pastatant smulkiam verslui eiti numatytų kelių. Ir manau, kad tai yra E, rimtas e, e, mokestis vienam ekonomikos sektoriu, kurie galbūt yra įsisteigę Junktinėse valstijose. Ir tai yra labai antikonkurencinga politika. Taigi mes dar daug ką turime nuveikti šio klausimu ir turime gerai įsiklausyti vienas į kitą. Ačiū pirmininkai. Dėkoju. Pone Pulsin, iš Danijos, jeigu neklystu. Dėkoju. Kalbėtoja kalba neįsijungusi mikrofoną. Mano valstybė yra panaši į Airiją. Jinai yra atvira, eksportuojanti ekonomika ir įgyvendinus šias nuostatas mūsų įplaukos sumažėtų. Tačiau kita vertus, mes iš dalies teigiamai žiūrime į šį pasiūlymą, nes e, jis turi teigiamų aspektų, tačiau reikėtų, kad kai kurios Europos e, valstybės nesinaudotų savo padėtimi Danijos vyriausybė yra parengusi laišką, kuriame kalba apie būtinybę laikyti subsidiarumo principo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šioje srityje subsidiarumo požiūris realiai yra tik tai formalumas ir tikro suvereniteto čia nebelieka. Kuomet kalba sukasi apie didelės tarp uh, tautinės įmonės. Ir tokio tipo kapitalo judėjimas nėra iš tiesų laisvas, todėl mes turime galvoti apie tokį modelį, kuris būtų naudingas visiems, o ne tik kai kuriems. Dabar yra mokesčių vengimo ir sukčiavimo visur. Kol kas mes neturėjome pakankamai laiko detaliai išnagrinėti šį pasiūlymą, tačiau mes manome, kad šis pranešimas yra tikslesnis negu pirminis komisijos pasiūlymas, e, tad jis yra geresnis. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie kovą su mokesčių e, vengimu, bet ir su kova su kitomis sukčiavimo e, rušimis. Manau, kad mes taip pat turėtume akcentuoti kai kuriuos papildomus kriterijus, pavyzdžiui, ketvirtąjį kriterijų, kuris minimas dokumente. Danijos e, apmokestinimo bazė yra pakankamai plati. Iš principo mes remiame šį pasiūlymą, nes šiaip ar taip turime dirbti kartu, turime kai kurių nuogastavimų ir išlygų, apie tai minėjo ir kiti kalbėję kolegos, yra išimtis taikoma e, mokslinio tyrimų sektoriui. Išlaidų atskaitimų šiame sektoriuje ir kai kurie kiti kolegos e, kalbėję taip pat e, kalbėjo apie probleminius aspektus. Mes pritarėme Airijai šito požiūriu, dar reikės nemažai nuveikti. Aš kalbu, aišku, ne Danijos vardu, bet savo partijos vardu, bet būtent tuo keliu, kurį minėjo kolegos, reikia eiti. Dėkoju. Ponas Plauras, Graikijoje dabar. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε... Ačiū ponė pirmininkė. Mes e, esame už bendrą taisyklių rinkinį, nustatant e, bendrą pelno mokesčio bazę įmonėms, kurios sudaro tarptautinę įmonių grupę. Turiu pasakyti, kad ypatingai Graikijoje yra pakankamai daug mokesčių vengimo atvejų. Mes turime e, visą virtinę visokių sąrašų, tokių kaip e, tas jau neigiamai žinomas Lagard sąrašas. E, jie cirkuliuoja valstybėje ir reikia tą problemą spręsti ir spręsti ryštingai. Vienas dalykas pasakytinas. Daugia nacionalinės įmonės moka vieną trečdalį nuo, lyginant su tuo, ką sumoka nedidelis knyginas, nedidelė parduotuvėlė ar netgi maža, mažas fabrikas arba nedidelis žemės ūkio verslas. Taigi vieną trešdalį te sumoka e, dėl 750 e, milijonų eurų ribos gal nereikėtų vis tik keisti jos, kai kalbam apie bendrą pelno mokesčių bazę, mes pritartume, kad mokslo tyrimams galima būtų daugiau išlaidų atskaitimų daryti. Ir ko gero tai ypatingai e, mokestinių įplaukų nesumažintų, Yra ir kitų priemonių, kurios e, turės teigiamą poveikį, nes sumažins e, įmonių skolas ir e, vadinasi sumažins ir tokių skolų keliamą riziką. Kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, tai poveikį pajus ne vien tos įmonės, kurios taiki šitas e, taisyklės. Čia reikia žvelgti truputį plačiau. Paminėsiu tai, kas daug kartų buvo paminėta. Google ir Apple kompanijos nesumokėjo 5 milijardų eurų per pastaruosius tris metus vien tik tai ES, taigi išvengė tų didžiulių sumų sumokėjimo. Kitaip sakant, matome didžiulę mokesčių pajamų skylę. Ir tikrai čia kažką turime daryti, jeigu norime, kad ES galėtų žengti į priekį. Dėkoju. Ačiū, dėkui, kad puikiai laikėtės nustatyto laiko. Dabar Europos parlamento narė iš e, Austrijos, e, ponė Reigner. Ji yra šešėlinė pranešėja. Dėkoju e, kolegai iš Čekijos. Noriu tik pasakyti, kad pelno mokesčiai nuo 35 procentų 10-metį sumažėjo šiandien iki maždaug 25 procentų. Dabar, jeigu leisite, aš jau e, pereisiu e, prie gimtosios vokiečių kalbos, jeigu turite visi ausinės. E, jūri komitete buvau atsakinga už nuomonę dėl šios direktyvos ir šio reglamento. Ten buvo ir balsuojama ir paminėsiu galbūt keletą pagrindinių elementų iš tos nuomonės, kuriems pritarė Europos parlamento nariai. Tiesą sakant, rezultatas mus tenkina. E, e, turėjome balsuojant daugumą e, dėl to, kad eina kalba apie dokumentų rinkinį, tam tikrą paketą. Greta mokesčių bazės turime galvoti taip pat ir apie konsolidavimo elementą. Tai yra svarbu nes čia iškyla ypatinga svarba to skaitmeninio įsisteigimo vietos. E, įmonės skaitmeniniais būdais gali veikti per sienas, jos e, yra atviros. Mes žinome, kad EBPO BEPS e, pirmame veiksme tokia veikla yra apibrėžiama ir todėl e, labai svarbu vis tik e, atsekti galutinį produktą, kiek galima tiksliau atsekti. Hmm, kitas dalykas, kurį norėjau paminėti ir kuris irgi, mano manimu, yra teisingas ir tam pritarė ir parlamentas, tai 40 milijonų e, riba. Viršutinė riba. Turėtume laikytis apibrėžčių, apskaitos direktyvoje. Taigi didelės įmonės, kurios, kurių apyvarta daugiau kaip 40 milijonų, turėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį. Dabar e, išlaidų atskaitimai mokslo tyrimams. Tam reikia pritarti. E, taigi, apskaitai kalbant, e, jūri komitetas, teisės reikalų komitetas, e, kuris jau tikrai nėra revoliucingiausias komitetas mūsų parlamente, šiuo atveju užėmė labai progresyvę poziciją. Ir e, be jokios abejonės, kad svarstant pasiūlymus mes atsižvelgėme ir į nacionalinių parlamentų nuomonės. Dabar Italijos parlamento narys ponas Gvarjeri. Yes, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog mes e, palankiai žiūrime į šio e, pasiūlymo turinį. E, norime pasakyti, jog mes vienašališkai naudojame senas priemonės, atremdami globalizuotos ekonomikos iššūkius šiame naujame pasaulyje, pelnas yra gaunamas nepriklausomai nuo darbo vietos ir dažnai yra agresyviai planuojami mokesčiai, yra e, vengiami mokesčiai ir e, nesilaikoma autoriaus teisių, intelektinės nusavybės teisių. Tad e, mums reikia bendrų apmokestinimo nuostatų ES, užtikrinant mažiau fragmentuotą ir teisingesnę e, sistemą šiame kontekste. E, abu pasiūlymai turėtų būti remiami ir bendradarbiavimas Europos lygmenių ir, ir bendradarbiavimas eurozonoje nebuvo tinkamo lygmen Ir e, Europos pastangos buvo kritikuojamas kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau e, ta kritika nelabai įtikinanti. Visų pirma, mes turėtume pabrėžti, kad e, konsoliduota bendra mokesčio bazė nereiškia, kad visur bus vienodo lygmens mokesčiai. E, taip pat tai nėra kliūtis. E, konkuruoti e, tarp valstybių narių, mažinant mokesčius. Tačiau tas pasiūlymas sumažina galimybės tarptautinėms įmonėms manipuliuoti e, apmokestinimo skirtumais. Ir e, BKPMB e, taikant bus užtikrinama e, galimybė kompensuoti valstybėms e, narėms e, nuostolius pelnu kitose valstybėse narėse. Mes turime aiškiai pasakyti, kad bendra mokesčių bazė turi padidinti tinkamą konkurenciją, o nesumažinti ją tarp valstybių narių. Ir, ir įgyvendinus tokią sistemą bus didesnis e, spaudimams e, mokesčių e, tarifams taikomiems. Todėl mes pasisakome už giluminį poveikio vertinimą. Mes manome, kad ateityje šios nuostatos, šios pasiūlymo nuostatos galėtų būti dar labiau sustiprintos. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas ponas Busutil iš Maltos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisijungti prie kolegų iš Airijos ir Kipro, kurie labai gerai suformulavo savo prieštaravimą šiems pasiūlymams. Kaip ir jie, aš manau, kad e, visų pirma šie pasiūlymai pažeidžia subsidiarumo principą. Iš tiesų, tai sritis, pagal kurią mokesčių galios lieka nacionalinėje, nacionaliniai kompetencijai. Iš esmės, aš manau, kad šitie pasiūlymai gali padaryti labai didelę žalą tam tikrų šalių ekonomikai. Ir tai gali turėti labai rimtų pasiekmių, ypač kai kalbame apie mokesčių e, pajamas ir e, darbo vietų kūrimą. Ir mes tikrai nenorime tokių sunkumų. Jie yra rimti. Ir su jais susiduria valstybės narės. Ir aš siūlau į, jas atsižvelg, į juos atsižvelgti labai rimtai. Atrodo, kad yra pasiūlyta sukurti kompensacinį fondą padėti tiems, kuriems turės neigiamą įtaką šitie pasiūlymai. Tada kyla klausimas, o kam apskritai daryti žalą šaliai, jeigu paskui reikia kažką kompensuoti. Aš, pirmininkė, esu iš labai proeuropietiškos šalies, tačiau netgi mano šalyje žmonės negali suprasti, kodėl šitie pasiūlymai daromi ir kam ES nori į tai veltis. Vis labiau atrodo, kad ES nedaro pakankamai e, ten, kur ji turėtų daryti. Ir e, ji kišasi ten, kur jai nereiktų kištis. Ir tai iš tiesų kelia tam tikrų antieuropietiškų jausmų. Mes visi žinome, kad tai turėjo labai neigiamų pasiekmių kitose šalyse jau nekalbant apie e, populistinių partijų atsiradimą visoje Europoje. Aš manau, kad turėtume būti labai atsargus dėl šių pasiūlymų. E, jiems tikrai e, prieštarauja ne viena valstybė narė ir mes tikrai turime rimtai pasižiūrėti iš tuos prieštaravimus. Ačiū. Dabar Europos parlamento narys šešėlinis pranešėjas, guo šešėlinis pranešėjas ponas Kartė. Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakė kiti. Na, tik tai apie politinį kontekstą norėčiau pakalbėti. Aš asmeniškai esu labai už savo už, už tai, kad mano šalis turėtų vadovautis tvaria pramoninė strategija ir E, turėtų pritraukti tiesioginės užsienio investicijas. Tokia maža šalis kaip Airija visada e, džiaugsis pritrauks daugiau tokių investicijų. Ir taip pat mes turime užtikrinti e, tvaresnę ekonominę ir pramonę strategiją. Ir vis, visur politikoje sklando būkštavimai dėl to, kad šitas paketas galėtų smarkiai padaryti didelę žalą mūsų ekonomikai ir e, viešosioms paslaugoms. E, keli dalykai, kurie man kelia nerimą. Pirmiausia, valstybės narės buvo paprašytos perduoti galės komisijai už pažadą, kad naujoji sistema pažabos daugia nacionalinės įmonės perkeliančias pelną. Ir e, neaišku, ar tas tikslas bus pasiektas. Taip pat E, labai svarbus e, aspektas e, pelno perkelimas. Tai, kad dabar bus įdėkta pelna mokesčio bazė, gali sukelti praradimų Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga galėtų uh, pašalinti paskatas perkelti pelną ES, tačiau bet kokiu atveju dabar yra dabartiniai mokesčiai, dabartinė sistema tiesiog ragina perkelti pelną už ES ribų. Reikia priemonių, kurios neleistų e, pelną perkelti iš ES ribų. Ir vienas variantas turėtų būti šitas nuostatas išplėsti ir įtraukti visas užsienio pajamas. E, toliau e, kontroliuojamos įmonės apibrėžimas komisijos pasiūlyme galėtų padėti išvengti šio reiškinio. Ir galė, galima būtų e, į pelno, bendrą pelno mokesčio bazės, bendros pelno mokesčio bazės pasiūlymą įtraukti, e, reiktų įtraukti ir nusavybės apibrėžimą. Aš manau, kad yra labai svarbu pabrėžti, jog E, dabartinis tyrimas parodo, jog smarkiai sumažėtų bendro pelno mokesčių bazė visoje Europoje ir e, be abejo jos nebūtų konsoliduotos ir nebūtų ne, užtikrinta ir, ir būtų prarasta daug mokesčių. Ir taip pat e, mokesčių vengimo, kovos mokesčių vengimo e, direktyva taip pat numato tam tikras priemonės, kaip to reikia išvengti. Ir galiausiai, ką galiu pasakyti, kad mes iš visų politinių e, sričių turėtume paremti e, pasiūlymą dėl mokesčio priemonių, nes man atrodo, kad to reikia Europos piliečiams ir parlamentas turėtų tai palaikyti. Ačiū. Ponas Pereira iš Portugalijos. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pradėti norėčiau nuo kelių pastabų apie Portugalijos parlamento poziciją. Mes parengėme pranešimą, kuriam pritarė tiek biudžeto e, komitetas, e, kurio vicepirmininko esu, o taip pat Europos reikalų komitetas. Šis pranešimas teigiamai e, pasisako apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Pirmiausia dėl to, kad darome prielaidą, kad e, bus laikomasi subsidiarumo principo, dėl tos paprastos priežasties, kad e, tikslo necentralizuotai pasiekti būtų neįmanoma. Atskiros šalis atskirai prie to tikslo negalėtų judėti tai nėra įmanoma ir todėl e, tai reikia spręsti sąjungos lygių. Taip pat atitinka ir proporcingumo principą, nes e, siūlomos priemonės yra proporcingos išsikeltam tikslui pasiekti. Taigi apskritai esame už, žinoma, yra dalykų, kuriuos reikėtų ir turėtume svarstyti 750 milijonų riba per aukšta, ji turėtų būti mažesnė. Ne, kadangi neturiu daug laiko, tai tiesiog e, šiek tiek apibendrinsiu mūsų nuomonę. E, e, pasiūlysiu keletą pamastymų po kolegų pasisakymų. Visiškai aišku, kad kai kurios šalis, nemažos e, šalis, Airija kalbėjo tarsi ji būtų maža šalis. E, čia nuomonės reikalas, Airija maža šalis, Portugalija galbūt irgi maža šalis. E, bet aišku, kad turime atidžiai išklausyti jų argumentų. Bet metodologiškai kalbant, mes turime pradėti nuo John Rawls idėjos. kad e, vargo reikia ką nors diskutuoti, kol nėra pilno poveikio vertinimo. E, ir pirmiausia, nuo ko reikia pradėti diskusijas, yra įsitikinti, ar tai yra teisinga ir sąžininga metodologija, apskaičiuojant konsoliduotą pelno mokesčio bazę, ar tai um, e, leis kovoti su agresyviu mokesčio planavimu ir pelno perkelimu ir bazės erozija. Būtent tai reikia pirmiausia di diskutuoti ir aptarti. Ir po to, po tų diskusijų, jeigu sutarsime dėl kažkokių principų, tada galime pereiti prie kito, kito etapo. Tai yra poveikio vertinimo kiek kokia valstybė ir kuris sektorius laimės ar pralaimės. Na, nenoriu dabar prie Airijos pavyzdžių e, grįžti, bet iš tikrųjų ar dėl e, pelno mokesčio bazės taisyklių, ar dėl e, mažo pelno mokesčio tarifo kažkas vyksta Airijoje. Airijoje tarifas e, mažas jau labai seniai. Airija sako, kad praras 50 procentų. Turime sužinoti, kiek kiekviena šalis praras ir e, kaip praras. Ir aš manau, kad e, ta kompensacija, apie kurią kalbėjo ponas Lamasiur, bus e, tiesiog būtina, nes bus šalių, kurios praras ir tiesą sakant viską reikės nuspręsti vienbalsiai, taigi tom šalims reikės surasti būdą kažkaip kompensuoti. Dėkui, prieš sutikdama žodį kitam prelegentui, noriu e, pasakyti, kad dabar jau kalbės paskutinis nacionalinių parlamentų atstovas, paskui dar du prelegentai iš Europos parlamento. Puikiai pavyksta sutilpti į numatytą laiką. Taigi liko trys kalbėtojai ir sąrašą dabar užbaigiu. Dabar žodis ponai Krainer iš Austrijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, nesileisdamas į smulkmenas apie tarpvalstybinius nuostolius ir kitas temas, kurias minėjo Paul Tang ir kiti. Aš noriu paminėti minimalų pelno mokesčio tarifą ir mokestinius koridorius e, e, ta tema turėtų būti tema dvynė, kalbant apie konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Jeigu neįspręsime tos problemos, e, tai e, tebesitęs mokesčių lenktynės, e, didelės korporacijos ir kai kurie labai turtingi asmenys iš to tik tai gauna naudos, o nukenčia moks, ligoninės, mokyklas ir taip toliau, dėl to, kad tos didelės korporacijos savo dalies nesumoka jos daug uždirba ir turi savo sąžiningą dalį sumokėti. Ne vien tik tai darbininkai ir e, v, m, MVI turi mokėti. Taip, konsoliduota pelno mokesčio bazė taip, bet su minimale, su minimaliu mokesčių e, tarifu ir mokesčių koridoriais. E, ir tada tokias e, šalis kaip Austrija ir Vokietija ne, neturės e, prisivyjinėti e, bendro ES lygio. E, subsidiarumo principas - europinis, nacionalinis, regioninis lygmuo. Ir dabar, kalbant apie politikos įgyvendimą, nereikia klausti, kas dabar už tai atsako bet kuriam lygiai tie klausimai efektyviausiai gali būti išsprendžiami. Tai e, savai mes suprantame, kad politika e, turėtų būti įgyvendinama europiniu lygiu, nes e, Jeigu galvosite apie subsidiarumą, tai e, turėsite neišvengiamai sutikti, kad didelės korporacijos, e, kurios dirba ES e, lygmenių ir turėtų būti apmokestinamos Europos lygmenių. Ponas Sant. Gaila, kad e, kova su mokesčių vengimu ir su mokesčių planavimu, e, taip sakant, buvo nustumta nuo pirminių bėgių. E, aš manau, kad dabar kalbėdami apie bendrą pelno mokesčio bazę ir konsoliduotą mokesčio bazę, vežimą statome prieš arklį. E, Airija ir kitos valstybės atsidurs labai prastoje padėtyje. Jau ir dabar e, jas riboja stabilumo ir augimo paktas. E, teks ieškoti e, naujų pajamų šaltinių, atsižvelgiant, kad jos patirs tam tikrų mokestinių nuostolių. Dabar, nustatant bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę ir paskui dar einant prie E, minimalaus tarifo paprasčiausiai sumenkins e, valstybių narių mokestinės pajamas. E, valstybės narės ES patiria daug didesnį ribojimą valdant savo biudžetus lyginant su JAV. Aš manau, kad valstybės narės atskirai savo viduje gali nuveikti daug daugiau kovodamas su uh, mokesčių vengimu ir piknaudžiavimu. Reikia geresnių e, informacijos mainų su JAV apie atitinkamų įmonių mokė, e, apmokestinimą ir visiškai neaišku, kodėl mokesčių e, administracijos kiekvienais metais nepaskelbė įmonių sąrašo, su jų sumokėtais mokesčiais pastaruoju metu. Tai leistų atsižvelgti į e, verslo rezultatus tiek tarp valstybinių mastų, tiek nacionalinių mastų. O jeigu reikia, tai patobulininkime e, mokesčių atsekimą. E, ir tai būtų dar viena priemonė kovojant su mokesčių vengimu. Kitaip sakant, e, valstybė narė visada gali įvesti atitinkamą apmokestinimą, kuris e, leistų išvengti mokesčių vengimo, kitaip sakant, toli gražu neišnaudotos visas nacionalinės priemonės kovojant su mokesčių vengimu. ES lygių tikslas turėtų būti užtikrinti, kad būtų visiškas ataskaitų skaidrumas tiek ES lygmenių, tiek EBPO lygių. Dėkoju, daug pasisakymų, kai kurie pasisakymai labai panašus vieni kitus, kiti truputį skirtingi, tačiau mane stebina šitų diskusijų turinys. Atrodo, kad tai yra prastai parengtas projektas, skubotas projektas, kurį čia aptarėme. Ir atrodo, kad dar reikia atlikti labai daug darbo, kad jisai būtų tinkamas. Nuo šios kadencijos pradžios piliečiai, mūsų rinkėjai daro mums spaudimą tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek europiniu lygmeniu dėl kovos su e, mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir e, net ir taryboje yra pasistumėta į priekį teisėkuros srityje. E, ir šis pasiūlymas dėl bendros mokesčio bazės ir konsoliduotos mokesčio bazės yra tinkamas pavyzdys. Mes e, puikiai žinoma, kad mūsų valstybėms iškyla problemų finansuojant viešasias paslaugas, e, kovojant su neligybėmis ir taip toliau. Todėl, kad įmonių veiklos pobūdis pasikeitė. Aš e, esu nustebusi, man susidaro įspūdis, kad tai yra absoliučiai nauja tema. Tuo tarpu tai jau yra antras e, komisijos pasiūlymas. Pone Primarulo dar anksčiau yra e, pateikus pasiūlymų dėl e, įmonių apmokestinimo ir jau tuomet buvo kalbama, kad e, nesažininga konkurencija vyksta tarp valstybių narių ir Europos komisija visiškai teisingas išvadas šiandien daro, e, spręsdama šitas problemas. Tad aš nelabai suprantu, kur link krypsta šita mūsų šios dienos diskusija. Man atrodo, kad e, Dauguma iš mūsų Talinė, kuomet bus diskutuojama dėl 13 straipsnio. Tai yra viena iš temų, kurias pasirinko pirmininkaujanti Estija. E, galbūt mes e, norime kalbėti apie veiksmingesnius e, dalykus negu mokesčiai. Aš manau, kad mes turėtume remtis šituo pasiūlymu kaip naudingu pasiūlymu šiose diskusijose. Matydama tai, kas vyksta mano valstybėje, aš esu Europos parlamento narė, tačiau, aišku, aš neprarandu ryšio su savo valstybė. E, prezidentas Makronas yra sakęs, jog įmonių pelno mokestis turi remtis Vokietijos ir Prancūzijos e, siūlymų pagrindu. Diskusija šituo klausimu dabar turi vykti Europos lygmenių remiantis komisijos pasiūlymų kaip e, pagrindų. Pranešėjai, šešėliniai pranešėjai sakė, jog e, skaitmeninė ekonomika taip pat turi būti apmokestinama. Kai kas minėjo suverenitetą ir subsidiarumo principą, tačiau man atrodo, kad e, tinkamas subsidiarumo ligmuo gali būti europinis ligmuo. Ir geras papildomumas taip pat, tarp valstybė narių taip pat gali būti naudingas dalykas ir nacionaliniu, ir europiniu lygmeniu. Dėkoju poniai Beres prieš e, perdodamas e, žodį kitam kalbėtojui, aš noriu pasakyti taip pat kai kurių pastebėjimų. Kodėl mes kalbam šitą temą? Priežastis yra aiškiai. Daug e, ekonomistų teigia, jog valstybės narės e, naudoja mokesčių sistemą ne tam, kad stimuliuotų ekonomiką, o tam, kad e, užtikrintų įplaukas į biudžetą. Tai yra paprastas dalykas. Antras dalykas, čia kalba nesisuka apie mokesčių harmonizavimą arba valstybių suvereniteto atėmimą. Čia kalba sukasi apie teisingesnę mokesčių sistemą ir teisingesnę konkurenciją. Mano nuomonė šis pasiūlymas yra puikus, fantastinis, nes strateginiu požiūriu jisai numato e, galimybę įvesti modernesnę mokesčių sistemą, kuri įgalins lengviau apmokestinti e, didelės e, korporacijas, kurios iki šiol mokėdavo mažai mokesčių ir piliečiai e, taip pat tuo pasinaudos, nes e, tos įmonės dabar turės mokėti daugiau mokesčių, kuriuo anksčiau išvengdavo ir bus užtikrintas e, sąžininga konkurencija. Kolega iš Portugalo taip pat pasakė, kai ką, į ką turiu reaguoti, tai nėra kova tarp mažų ir didelių valstybių narių. Čia yra konfliktas tarptų, e, kurie mano, kad dabartinė sistema naudinga ir jie kažką praras, ir tų, kurie mano, kad nauja sistema yra naudingesnė. Nes yra ir mažų, ir vidutinių, ir didelių valstybių atstovų, kurie mano, kad ta nauja sistema uh, bus e, naudinga. Mes turėjome mažai laiko, tačiau mūsų diskusija leido geriau suprasti mūsų argumentus ir ateities diskusija galbūt bus labiau techninio pobūdžio ir galbūt padės mums e, e suartinti mūsų požiūrius ir veiksmingiau dirbti ateities labui. Tačiau dabar e, žodis pranešėjams, jų kalbėjimo laikas po penkias minutės. Labai ačiū už visus jūsų pasisakymus. Man tikrai labai įdomi diskusija, ypač iš nacionalinių parlamentų perspektyvos e, nes e, teisė turi būti apsprendžiama ne tik kažkur kitur, tai turi būti ir jūsų diskusija. Ir mes e, labai mielai laukiame šitos galimybės. Mes kalbame ne apie didelės ar mažas valstybės. Galbūt tai e, gali būti skirtumas tarp salų ir e, žemyninių šalių. Kipras, Malta, Airija. Aš girdėjau tam tikrų būkštavimų iš jūsų pusės. Mano šalyje taip pat yra susirūpinimo, tačiau turiu pasakyti, kad ir ten diskusija keičiasi. Ir priežastis yra ta, kad Niderlandai yra ypatingoje situacijoje, e, turi ypatingą e, fiskalinio pasaulio padėtį. Mes esame labai maža šalis, tačiau labai e, daug mokesčių išvengiame. ir susidaro tokia keista situacija. Jeigu pasižiūrėtumėte į tiesioginės e, už, e, užsienio investicijas, Niderlandai e, gauna daugiau tiesioginių užsienio investicijų nei JAV. Paimkime salas, sal, į salas daugiau, dar daugiau įeina tų uh, tiesioginių užsienio investicijų nei uh, uh, nei um, Prancūzija ir Vokietija kartu paėmus. Ir mm, tai yra statistika. Tai e, kas vyksta, tai nėra tikros investicijos, tai yra viskas daroma ant popieriaus. Ir mums dėl to didelis nerimas kelia dėl tikrų investicijų, dėl darbo vietų. Mes kalbame ne apie kažkokią popierinę veiklą, mums reikia tikros veiklos. Ir būtent tą skirtumą ir padarys bendra pelno mokesčio bazė. Reikia atsisakyti popierinių struktūrų, susikoncentruoti į tai, kas būtina ir valstybės narės turės daugybę galimybių. Aš suprantu, kad jos turės galimybę sukurti savo politiką ir susikoncentruoti į darbo vietų sukūrimą. Taip, BPMB e, suteikia labai daug galimybių. Aišku, turite galimybių sukurti ir atgrasančias priemonės ir e, skatinti e, vienodas sąlygas ir atskaitas moksliniams tyrimams ir plėtrai. Ar čia gali atlikti vaidmenį EBPO? Vis mažiau ir mažiau, manau, mes pasiekėme ribą. Pagalvokite apie tai. Pirmas punktas EBPO veiksmų plane buvo skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas. Tai buvo pirmas veiksmas. Ar mes tai padarėme? Ne, atidėjome penkeriems metams, o EBPO sukūrė darbo grupę. Kodėl? Todėl, kad e, JAV ir ES dėl to nesusitarė. Be abejo, Amerikos įmonės, Facebookas, Google'as turi viską ir be abejo, JAV nori e, jų neapmokestinti. Ir reiškia, e, Europa čia turi atlikti vaidmenį, nes abapo nieko nebegali, tad Europa turi lyderiauti, mes turime pakeisti situaciją, padaryti reformą. Ir be abejo, vis dar bus mokesčių konkurencija, tačiau ji bus visiškai kitokia, ne kažkokia popierinės struktūros, bet tikra konkurencija. Būtent tuo mes ir domimės. norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, dėl apskaitos. Manau, kad BPMB e, nepakeičia situacijos, tačiau suprantu, apskaitos standartai gali būti e, kitas taikinys, jeigu mes įvesime BPMB. Ir e, šį klausimą taip pat reikia spręsti. E, Labai džiaugiuosi, kad iškėlėte klausimą dėl ribos. Ji yra taikoma tik tai labai nedideliam e, įmonių skaičiui. Ir e, mano atsakymas yra toks, kad mes taip turėtume nustatyti žemesnę ribą ir įtraukti daugiau įmonių. Toliau, dėl mokesčių bazės. Helen E, labai gerą, gerai pasisakė. Aš sutinku su tais, kurie sako, kad kol kas dar nėra pabaigtas vertinimas dėl tos priežasties, kad Briuselėje yra labai sunku gauti išvalgų dėl to, kokias pasiekmes tai gali turėti valstybėms narėms ir įmonėms. Reikia artimo bendradarbiavimo tarp Europos komisijos ir mokesčio administratorių ir gauti geramą, gerą įvertinimą, kuris dar nėra pradėtas. Ir mes turime gauti labai tikslius duomenis apie mokesčių bazę. Ir E, taip pat, e, kalbėdami apie įvairių šalių mokesčių bazės poveikį, mes turime e, žinoti, kaip, ką reikia daryti. Taigi reikia daugiau nuveikti. Ir Tai reikalauja artimesnio bendradarbiavimo tarp Europos komisijos ir mokesčių administratoriaus. Pirmininkė, aš negaliu ne, išanalizuoti visų klausimų, tačiau aš mielai. Uh, e, padiskutuočiau apie jūs detaliau tam tikrais punktais. Labai ačiū. Dėkoju. Aš e, dabar noriu suteikti žodį Elan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kalbėtojams. Mes e, užsirašėme jų mintis ir atsižvelgsime į jas, kaip daugelis iš jūsų sakė visiškai teisingai ir polis priminė. Mums reikia poveikio vertinimo. Jo trūksta šiandien. Ir reikėtų tokio vertinimo ir vertinant atskiras valstybės ir atskirus įmonių tipus. Kol kas mes e, e turime tik tai 11 metų poveikio vertinimą, bet nuo to laiko daug kas pasikeitė ekonomikos sektoriuje. Daug kas minėjo subsidiarumo principą, tačiau subsidiarumas nereiškia, jog nuolat problemos uh, turi būti sprendžiamos pačiam žemiausiam politiniam ir administraciniam lygmenį. Koks yra tinkiamiausias lygmuo tam, kad būtų deramasi su didžiausiamis pasaulio korporacijomis? Ar valstybė gali kaip lygus partneris dėrėtis su įmonė, kurios apyvarta yra dvigubai, trigubai ar dešimt kartų didesnė negu tos valstybės e, e, BVP? Tai aišku, kad neligiaverčiai partneriai. Tad galbūt mes kartu Europos lygmenių turėtume veikti dėl šitų e, dalykų, siekdami įtvirtinti tinkamą mokesčių sistemą taikomą tokioms milžiniškos įmonėms. Aš e, taip pat atidžiai klausiausi mūsų kolegos O'Donnell pasisakymą iš Airijos. Jisai kvietė apsilankyti Airijoje, taip, aš priimu tą e, kvietimą ir e, pasinaudosiu visomis galimybėmis ten nuvykti. E, jisai sakė, kad 12,5 e, e, procentas yra skaidrus ir kad jų airijos sistema yra skaidri, bet kuomet buvo pasakyta, kad airija turi apmokestinti 12,5 procentais Apple, tuomet jinai sakė, kad kreipsis teisingumo teismą. Uh, Ir e, pasakyta, kad pagal Amerikos e, įstatymus Apple yra puikus mokesčių mokėtojas, tačiau e, kitose pasaulio dalyse, o tai sudaro 79 procentus Apple pelno, Apple'as iš vis praktiškai nemoka mokesčių. O mes nenorim taikyti su tokia padėtimi Ir būtent todėl mes džiaugiamės e, reformomis, kurios buvo įgyventos Airijoje prieš keletą metų ir kai buvo panaikinta Double Irish vadinamoji sistema. Kai kurie kolegos šioje naujoje sistemoje mato paslėptą bandymą Prancūzijos ir Vokietijos e, pagerinti savo įmonių padėtį mūsų tikslas tikrai yra netoks. Mes norime, kad didelis tarptautinės korporacijos, tarp jų ir jungtinių valstybių korporacijos, kurios piknaudžiauja savo dominavimu, būtų teisingai apmokestinamas ES. Pavyzdžiui, Facebookas. Facebookas turi 30 milijonų e, abonentų Prancūzijoje ir nemoka mokesčių. E, Čekijos Respublikoje Facebookas turbūt turi tik keletą milijonų abonentų ir ten taip pat nemoka mokesčių, tad e, mes norim spręsti būtent šitas e, problemas. Aišku, pirmuoju etapu bus tokių valstybių, kurios praras mokesčių įplaukų dėl e, naujo vertinimo sistemos, kitos valstybės atvirkščiai galbūt laimės iš to ir būtent todėl mes esam numatę kompensacijų fondą. Ponas Oprė ir kiti sakė, jog toks fondas jiems atrodo tikslingas, bet dar mes turėtume patikslinti jo funkcionavimo e, pobūdį. Bet, bet kuriuo atveju toks fondas bus laikinas. Vėl labiau, kad kai kurie iš jūsų sakė ir ekonomistai yra studijavę, tai kai mažinami mokesčiai, tai gerybių mastas gali mažėti. mes pamatysime po dviejų, trijų, keturių, penkių metų, kas realiai laimi iš tos naujos sistemos, o kas ne. Ir pagal tai paskui e, nustatysime kriterijus. Toliau e, paskirstimo kriterijai ir jų svoris. Mes galime naudoti šituos svertus ir turime įsiklausyti tai, ką sako įvairios pusės. Mes norime uždrausti įmonės pašto dėžutės paskirstimas turi remtis kriterijais tokiais kaip pardavimas, turtas ir darbas ar personalas. Ir mes siūlome taip pat pridėti e, asmens duomenų kaupimo kriterijų. Dabar kaip paskirstyti tie kriterijai, kiekvienas galėtų būti 25 procentai, kiekvienam galėtų būti e, skiriama. Ir galima būtų atsižvelgti į e, įvairius e, veiklos tipus. Aš norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegams. Su Poliu mes labai atidžiai klausėmės jų ir atsižvelgsime į tai, ką e, jie sakė ir aišku, toliau tęsime bendradarbiavimą čia e, ir jūsų šalyse. Norėčiau pabaigti paminėdamas e, kelis e, skaičius, nekalbėsiu apie Google, Google Starbucks. E, ir kitas kompanijas. E, turiu tik pasakyti, kad 6 lapkričio svarstysime pakeitimus, e, balsuosime komitete 4 gruodžio, o e, plenarinėme posėdėje svarstysime sausio mėnesį. Aš noriu visiems padėkoti už mūsų posėdžio sėkmę. Žinau, kad temos buvo labai sudėtingos. Tikiuosi, kad pavyks mums surasti gerus sprendimus visais klausimais. Kitas ekon posėdis įvyks e, spalio 16 dieną, pirmadienį 3 valandą. Linkiu Jums gerai praleisti laiką Briuselyje ir sustiksime vėl svarsydami.